Labas rytas, ponios ir ponai. Ašgis vakar jau sakiau, kad pradėsim dirbti laiku jau penkios po devintos. Vadinasi, dirbti yra laikas, kvorumas yra. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti visus susirinkusius į posėdį. Koordinatoriai buvo susitikę vakar, koordinatorių posėdžių protokolai buvo išdalinti ir jeigu turite kokių nors pastabų, kolega Kasak, regis turit pastabų, prašau. Pone pirmininkė, norėčiau tik tai paminėti tai, dėl ko buvo tartasi koordinatorių posėdžio metu, dėl Kalbėtojas pradeda iš naujo. Man reikės koordinatorių posėdžių metu buvo nuspręsta dėl vizitų už ES ribų. Buvo sakoma, kad vizitą į Japoniją galima, pavyzdžiui, kombinuoti su vizitu į Taivaną, tačiau e, protokole to nėra paminėta, todėl aš ir prašau paaiškinimo ir išaiškinimo. Ačiū. Ačiū ponui Kazak, kad priminė šį klausimą. Ir norėčiau pasakyti, kad iš tiesų oficialus vizitas į Japoniją bus. Tris dienas darbo jis apims. Jeigu būtų galimybė, būtų galima privačiai aplankyti Taivaną. Mes negalime dviejų oficialių vizitų rengti dėl to, kad trūksta laiko. Ir aš manau, kad galbūt E, turėtume sulaukti vis tik privitaus kvietimo, nes oficialaus dar nesame gavę. Nes, kaip jūs gerai žinote, yra tam tikrų problemų dėl oficialaus vizito į Taivaną. Nes mes žinome, kad viena didelė valstybė tam regione nelabai pritarė tokio pabudžio vizitams. Na, aš jau sakiau, kad problemų didesnių nėra ir kad e, ko gero būtų galima sulaukti ir to išplėstinio kvietimo, bet tai bus privatus vizitas. Ar atsakiau jūsų klausimą? No further... Jei daugiau niekas nenori pareikšti jokių pastebėjimų dėl koordinatorių posėdžio protokolo, tas protokolas yra, galite su juo susipažinti ir prašau mane informuoti uh, apie savo mintis dėl to protokolo iki posėdžio galo. Kitas mūsų darbo tvarkės punktas - balsavimas dėl ponios Muskardinį pranešimo iš tikrųjų ponia Muskardinė turėtų pirmininkauti šiam posėdžiui, bet kadangi balsuojama dėl jos pranešimo, aš pirmininkauju, manau, kad tai labai išmintingas sprendimas. Ačiū ponia Muskardinė. Taigi pradedame balsuoti. Ar visi turi balsavimo korteles? Visi, puiku. Tuomet pradedame nuo 25 pakeitimo. Kas už? Kas prieš? Sus, e, susilaikė? Atmestas. Pirmas kompromisinis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Pritarta. 52 atsimtas. Antras kompromisinis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Pritarta. 53 pakeitimas. Jis atkrenta. Iš tikrųjų, jis atkrenta, sako pirmininkas. Trečias kompromisinis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Pritarta. 56 už. Prieš. Susilaikė. Pritarta. 15 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Toliau dėl atskirų dalių balsuosime 57 pakeitimo. Dėl pirmos dalies kas už, kas prieš, sus, pritarta. Antroji dalis kas už, kas prieš, atmesta. Taigi toliau periname prie 58 atkrenta. 58 vis dėlto. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmestas. Norite pasitikrinti, kai balsavome? Vis dėlto atmestas. 16 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Pritarta. 60 už. Prieš. Susilaikė. Pritarta. 62. Už. Prieš. Susilaikė pritarta. 17. Už. Prieš. Susilaikė. Pritarta. 65. Kas už? Taigi, kas už, kas prieš, Reikia pasitikrinti elektroniškai. Balsavimas prasidėjo. <laughs> well, that would, that would have clarified it. No, it's all right. I won't vote. <laughs> The vote is closed. Balsavimas baigtas. Atmestas. 66. Kas už? Kas prieš? susilaikė, pritarta. 67 už, prieš, susilaikė, pritarta. 18. Ne, 80, 68. Už, prieš, susilaikė, pritarta. 69 už, prieš, pritarta. 19 už, prieš, susilaikė, pritarta. 20 už, dėl atskirų, ne, dėl visų, dėl trijų pakeitimų balsuojame už, prieš, susilaikė, pritarta. 70. Dėl atskirų dalių jo balsuojame. Dėl keturių atskirų dalių. Pirmoji dalis. Kas už? Prieš susilaikė, pritarta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė, atmesta. Trečioji dalis už, prieš, susilaikė, pritarta. Ketvirtoji dalis už, pri, prieš, susilaikė, atmesta. 72 pakeitimas. Kas už? Taigi kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 53. Kas už, prieš, Dar kartą, kas už? Pritarta. Susilaikė, iš tikrųjų pritarta, sako pirmininkas. 23. Kas už? Kas prieš? Susilaikė, pritarta. 79. Už? Prieš? Susilaikė, pritarta. Toliau 24 pakeitimas už prieš, susilaikę, pritarta. 76. Už, prieš, susilaikę, pritarta. 77. Už, prieš, susilaikę, pritarta. 77. 78. Už, prieš, susilaikę, pritarta. 80. Už, prieš susilaikę pritarta. 81 už prieš susilaikę atmesta. 82 už prieš susilaikė atmestas. Pirmas už prieš susilaikė pritarta. 26 dėl atskirų dalių. Pirmoji dalis už, prieš, susilaikė, pritarta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė, atmesta. 27. Kas už? Kas prieš? Mm, Danielė, aš tikrai mane stebina, kad jūs balsuojate pats prieš savo pateiktą pakeitimą. Susilaikė atmesta. 28 kas už. Prieš. Susilaikė atmesta. Antras pakeitimas už. Prieš. Susilaikė. Pritarta. Trečias pakeitimas už. Prieš susilaikė, pritarta. 29 ir 30. Ar trečiam pritarėm, tuomet vis tie du atkrenta. 31. Dėl atskirų dalių. Pirmoji dalis. Kas už? Prieš susilaikė. Pritarta. Ket... Antroji dalis už. Prieš susilaikė. Atmesta. Ketvirtas pakeitimas už, prieš, susilaikė, pritarta. 32 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmestas. Dėl atskirų 33 pakeitimo dalių. Pirmoji dalis kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė, atmesta. 34. Už, prieš, susilaikė, atmesta. 35. Už, prieš, susilaikė, atmesta. Penktas pakeitimas. Dėl atskirų trijų dalių. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė, pritarta. Trečioji dalis už, prieš, susilaikė, pritarta. 36 pakeitimas už prieš atkrenta. 38 už prieš susilaikę pritarta. 37 pakeitimas dėl dviejų atskirų dalių. Pirmoji dalis. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Pritarta. Antroji dalis. Už. Ar sakote, kad atkrenta, klausė pirmininkas? Ne. Antroji dalis. Už, prieš, susilaikė atmesta. Trisdešimtas atsimtas, keturiasdešimtas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Septintas pakeitimas už. Prieš. Susilaikė. Pritarta. 42 pakeitimas už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 43 už prieš susilaikę atmesta. 44 už prieš susilaikę pritarta. Dabar 46. Kas už, kas prieš, susilaikę, Dar kartą, kas už? Prieš. Ne, iš tikrųjų atmestas. 47 už. Prieš. Susilaikė. Pritarta. Devintas pakeitimas už. Ne, atsiprašau, sako pirmininkas. Dešimtas pakeitimas. Už. Prieš. Susilaikė. Pritarta. 11 pakeitimas už, prieš, susilaikė, pritarta. Dvyliktas pakeitimas už, prieš, susilaikė, pritarta. Tryliktas pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Dabar balsuosime dėl komisijos pasiūlymos su pakeitimais elektroniškai. Balsavimas prasidėjo. The vote is open. No, I'll vote. Sorry, how's it? Vote is closed. Uh, okay, vote is closed. Balsavimas baigtas. 3 prieš, 19 už, 2 susilaikė. Dabar balsuojame dėl teisė kuros rezoliucijos pasiūlymo. Balsavimas prasidėjo. Balsavimas baigtas. Tas pats rezultatas 19 už, 2 prieš, 2 susilaikė. Noriu pasveikinti ponę Muskardinį. Okay. Right. Yeah, yeah, I'll do all the votes then. Okay. It's a long one. Um, this is this one that's America. No. This one next. Okay. Next vote. Kitas balsavimas bus toks. ES ir Latino Amerikos arkybos santykiai, pono Šulc pranešimas. Dėl jo dabar balsuosime. Turime kompromisinį pakeitimą. Numeris vienas. Ar esat pasirengę balsuoti, kas už, prieš, susilaikė, primta. Trisdešimtasis pakeitimas už, prieš, susilaikė, primta. Keturiasdešimtasis už, prieš, susilaikė, primta. 41 už, prieš, susilaikė, atmesta. Antrasis kompromisinis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, primta. 45 pakeitimas už, prieš, Pasitikrinkim dėl 45-ojo, nes persvara nėra aiški. Pradedam balsuoti elektroniniu būdu. Ar visi spėjome? Baigiame balsuoti. Na, atmesta. 46 pakeitimas už. Vėlgi pasitikrinkim iš karto, tai bus geriau. Pradedam balsuoti. Ar visi spėjome balsuoti? Baigiam balsavimą. Taip pat atmesta. 47 pakeitimas. E, vėlgi, balsuokime elektroniniu būdu, tai bus aiškiau. Pradedam balsuoti. Baigiame. Visi spėjom. Vėlgi atmetama. Keturiasdešimt aštuntasis pakeitimas už prieš susilaikė priimta. 49. Balsuojame dėl atskirų dalių. Pirmoji dalis už. Prieš. Pasitikrinkim iš karto dėl šitos dalies. Pradedam balsuoti. Ar visi spėjom? Baigėme. Atmesta. Antroji dalis. Už. Prieš susilaikė atmesta. 50. Už, prieš, susilaikė, priimta. 51. Už, prieš, susilaikė, priimta. 52. Už, prieš, pasitikrinkim dėl 52. Pradedam balsuoti. Baigiame. Atmesta. Pereiname prie trečio kompromisinio pakeitimo. Kas už, prieš, susilaikė, primta. 55 už, prieš, susilaikė priimta. Ketvirtasis kompromisinis pakeitimas už, prieš, susilaikė priimta. Penk... 27 kompromisinis pakeitimas už, prieš, manau, kad priimta, bet dar pasitikrinkim dėl 27. Pradedam balsuoti. Baigiame. Primta. Toliau 61 pakeitimas dvi dalys. Balsuome dėl pirmosios kas už. Prieš. Susilaikė priimta. Antroji dalis už. Prieš. Pasitikrinkim dėl antrosios dalies 61 pakeitimo. Pradedam balsuoti. Atmesta. 62 pakeitimas už. Prieš. Pasitikrinkime elektroniniu būdu. Pradedam balsuoti. Baigiame. Priimta. 63 kas už. Prieš susilaikė, priimta. Penktasis kompromisis pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, priimta. Šeštas kompromisinis pakeitimas minutėlė, sako pirmininkas. Šeštasis kompromisinis pakeitimas. Atsiprašau, 73 pakeitimas, apie tai turime visus, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Štai dabar šeštasis kompromisinis pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. 74 atkrenta. Septintas kompromisinis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Dvyliktoji dalis, 78 ir 79 yra identiški pakeitimai, kas už. Pasitikrinkime elektroniniu būdu dėl jų. Pradedam balsuoti. Baigiame. Priimta. Šeštasis kompromisinis pakeitimas. Atsiprašau, sako pirmininkas, regis jau dėl jo balsavome. 80 sveikinis už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 81 už. Prieš. Susilaikė. Priimta. Turime žodinį pakeitimą. Ar yra kokiu nors pastabų dėl jo? Ne? Tai tuomet balsuokime dėl šio pakeitimo, kas už. Prieš susilaikė priimta. 82 atkrenta, 83 už. Prieš susilaikė priimta. Aštuntas kompromisinis pakeitimas, kas už. Prieš susilaikė priimta. 86 už prieš susilaikė atmesta. Devintas kompromisinis pakeitimas už prieš susilaikė priimta. Aštuoniasdešimt devintasis, devyniasdešimtas, devyniasdešimt antras yra identiški, kas už. Pasitikrinkime elektroninių būdų dėl jų. Pradedam balsuoti. Baigiame. Priimta. Kompromisinis pakeitimas tuo būdu atkrenta. 93 pakeitimas dabar kas už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. Dešimtasis kompromisinis pakeitimas už prieš susilaikė priimta. Vienuoliktasis kompromisinis pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. 99 už, prieš, susilaikė, atmesta. 101 už. Pasitikrinkim dėl šio pakeimo elektroninių būdų. Pradedam balsuoti. Baigiame. Atmesta. 102 už. Prieš atkrenta 102. Tad balsuojame dėl 12 kompromisinio pakeitimo. Kas už? 12 kompromisinis pakeitimas. Jūs turėtumėte, regis, su, suprasti, kurioje vietoje dabar esame. Už prieš susilaikė. Primta. 108. Už. Pasitikrinkim. Pradedam balsuoti. Baigiame. Atkrenta. Tryliktasis kompromisinis pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. Keturioliktasis kompromisinis pakeitimas už, prieš susilaikė priimta. 117 pakeitimas. Kombinuojamas su 14 kompromisinių pakeitimų, kas už prieš susilaikė priimta. Šimtas dvidešimtasis už Kas už? Prieš? Primta. Susilaikiusiai pasisų pirmininkas. Primta. 121. Kas už? Prieš? Pasitikrinkim dėl šio pakeitimo elektroninių būdų. Pradedam balsuoti. Baigiame. Atmesta. Thank you žodinis pakeitimas numeris 2. Ar kas nors turėtų dėl šio pakeitimo pastabų? Jei ne, balsuokime, kas už, prieš, pasitikrinkime elektroniniu būdu, pradedam balsuoti. Baigiame. Atmesta. 122. Kas už? 122 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 123. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 124 už. Prieš. Sus... Kas prieš perklausė pirmininkas? Taigi 124, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 125 už, prieš, susilaikė, priimta. 126 už, prieš, susilaikė, priimta. 127 už, prieš, susilaikė, priimta. trečiasis žodinis pakeitimas. Ar visi pritarė? Niekas neprieštarauja. Regis taip yra pastaba. Tai dėl to kol kas nebalsuosime. 70. Kas už? Prieš? Pasitikrinkim dėl to elektroninių būdų. Pradedam balsuoti. Baigiame. Priimta. 129. Kas už? Pasitikrinkim dėl šio pakeitimo 129 elektroninių būdų. Pradedam balsuoti. Baigiame. Priimtam. Kompromisinis pakeitimas numeris 15 už prieš susilaikė priimta. 130 kas už prieš susilaikė priimta. 132 už prieš susilaikė priimta. 134 kas Turime balsavimą dėl atskirų dalių. Dėl pirmosios balsuojame kas už. Prieš. Susilaikė. Priimta. Antroji dalis už. Pasitikrinkime elektroniniu būdu. Pradedam balsuoti. Baigiame. Atmesta. 133 pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 135 už prieš susilaikė priimta. 136 kas už prieš susilaikė priimta. 137 už prieš susilaikė priimta Primta. Kompromisinis pakeitimas numeris 26, kas už, prieš, susilaikė, primta. 149. Dėl atskirų dalių balsuosime. Pirmoji dalis už. Prieš. Susilaikė. Primta. Antroji dalis už. Pasitikrinkime elektroninių būdų dėl šios dalies, kas galime balsuoti. Baigime. Priimta. 141. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 145 už, prieš, susilaikė atmestą. 16 kompromisinis pakeitimas už, prieš, susilaikė priimta. 146 už, prieš, pasitikrinkime elektroniniu būdu, pradedam balsuoti dėl 146. Baigiame. Patvirtinta. 147. Kas už? Vėlgi pasitikrinkime elektroniniu būdu. Pradedam balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. 17 kompromisinis pakeitimas kas už. Atsiprašau, sako pirmininkas, nepastebėjau viršuje pažymėtų pakeitimų. 149 ir 151 identiški pakeitimai. Kas už? Pasitikrinkim dėl jų elektroninių būdų. Pradedam balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. Tuo būdu 17 kompromisas pakeitimas atkrenta, 152 kas už, prieš. Pasitikrinkime elektroniniu būdu. Dėl 152 balsuokime. Baigiame balsuoti. Atmesta. 153. Kas už? Prieš susilaikė atmestas. Septintasis kas už, prieš, susilaikė priimta. Aštuonioliktasis kompromisinis pakeitimas kas už, prieš, susilaikė priimta. Dvidešimtasis kompromisinis pakeitimas kas už, prieš, susilaikė priimta. Dvyliktasis. Kas už? Prieš. Pasitikrinkime. Pradedam balsuoti elektroniniu būdu. Baigiame. Atmesta. Tryliktasis už. Prieš. Susilaikė priimta. 21 kompromisinis pakeitimas kas už. Prieš susilaikė priimta. 18 už prieš susilaikė priimta. Devynioliktasis kompromisinis pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, priimta. Dvidešimt antrasis už, prieš, susilaikė, priimta. 22 kompromisinis pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. 25 už, prieš, susilaikė, priimta. 23 kompromisinis pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. 24 kompromisinis pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, priimta. 25 kompromisinis už, prieš, susilaikė, priimta. 34 kas už, prieš, susilaikė, priimta. Pirmasis už, prieš, susilaikė priimta. Antrasis už prieš susilaikė priimta. Trečiasis už prieš susilaikė <clears throat> priimta. Ketvirtas už. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau pasakyti trumpą pastabą. dėl termino pavartoto ispaniškame tekste. Dėkoju parlamento tarnyboms. Tuo pat metu norėčiau pasakyti, kad reikėtų, kad šiuo atveju reikėtų, kad visos kalbinės versijos šio teksto atspindėtų ispaniškąją. Reikėtų formaluoti taip, kad siekiant pasiekti sutarimą, angliškai tai skambėtų in view of. Antroji pastaba. Kad būtų galima rasti platesnį konsensusą, reikėtų primti žodinį pakeitimą. Jo tikslas būtų pakeisti vieną iš pasakymų. Vietoj would reikėtų pavartoti žodelį could. Aš manau, kad taip turėtume pataisyti šitą tekstą. Dėkuoju. Ar kas nors turi dėl to pastabų, kad žodis would būtų pertaistas į kitą could? Galėtumėte paskaityti, kaip suformuluota yra tas tekstas. Tai sustip, galėtų sustiprinti. Tai sustiprintų ryšius tarp ir taip toliau. Kas galėtų sustiprinti, tada taip tekstas skambėtų. Ar kam nors kiltų dėl tų sunkumų, balsuosime dėl šito, kas už prieš susilaikė priimta. Penktasis pakeitimas, kas už prieš susilaikė priimta. Šeštasis už prieš Atkrenta jisai, pastaisų pirmininkas. Taigi balsuokime dėl pakeisto rezoliucijos projekto elektroniniu būdu. Pradedam balsuoti. Baigiame. Priimta. 23 balsavus už ir dviem kolegom balsavus prieš. Sveikiname pranešėją. Yes, no, yeah, yeah, yeah. Dar nebaigėme, prašau neišsiskirstyti. E, sveikiname poną Šulcą. Wait a minute. Yeah, yeah, that one. No, but this is this year. Vote, <clears throat> towards... Toliau balsuosime dėl pranešimo naujos energetikos strategijos Europoje tema. Pirmas kompromisinis pakeitimas. Danielė atrodo sutrikęs. Pirmas kompromisinis pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė, Pritarta. Antras pakeitimas. Dėl atskirų dalių. Tik dėl antros dalies, sako pirmininkas. Pirmoji dalis atkanta. Dėl, tik dėl antrosios dalies balsuojame. Kas už? Kas prieš? Reikia pasitikrinti elektroniškai. Balsavimas prasidėjo. Balsavimas baigtas. Atmesta. Penktas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Prašau visų labai aiškiai pakelti rankas. Kas už? Kas prieš? Susi... Pritarta. Antras kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Septintas. Ne, atsiprašau, sako pirmininkas, jis atkant. Devintas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Dešimtas už, prieš, susilaikė, pritarta. Trečias kompromisinis pakeitimas už, prieš, susilaikę, pritarta. Už, prieš, susilaikė, pritarta. Toliau penktas Kompromisinis pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Šeštas už, prieš, susilaikė, pritarta. Dvidešimtas už, prieš, susilaikė, pritarta. Dvidešimt pirmas už. Pasitikrinkime elektroniškai, sako pirmininkas. 21. Balsuojame elektroniškai, balsavimas prasidėjo. Balsavimas baigtas. Balsavimas baigtas. Pritarta. Toliau dėl nuomonės projekto. Balsuojame elektroniškai. Ar visi balsavo? Dar ne visi, matau, sako pirmininkas, balsavimas baigtas. 23 už, vienas susilaikęs. Sveikiname pranešėją. Uh, Ir tuo balsavimas baigtas. Dabar pirmininkavimą perduosiu poniai Muskardinį. Ne?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 Notre... Pradėsime, tiksliau, pratesime komiteto darbus. Partnerystės susitarimas tarp Europos bendrijos ir Ramiojo dviejų valstybių. Tai yra laikinas partnerystės susitarimas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 essayé de l'écrire en italien. Ah oui, oui, oui, oui. Mais si vous parlez en italien, c'est Alors, se, se gli ambasciatori, l'ambasciatore e il suo staff è pronto con la traduzione. Jeigu ponas ambasadorius pasiruošęs ir jeigu girdi vertimą, tai tuomet galime pradėti. 2000-aisiais AKR ir ES valstybės susitarė dėl naujų priekybos e, taisyklių nustatymo, kurios būtų suderinamos su PPO taisyklėmis. E, tai buvo skirta dabartiniam preferenciniam priekybos režimui pakeisti. Puisqu'il est apparu impossible de conclure un paix globale avec la région pacifique, la décision a été prise. Sprendimas buvo priimtas e, dėl laikino partnerystės susitarimo, kad būtų viskas suderinama su PPO taisyklėmis iki 2007 metų. Fidži, Papuanojo Gvinėja ir kitos šalis prisijungė prie šio laikino partnerystės susitarimo. Man be galo malonu šiandieną pasveikinti ponę Samaratiebal. Bal kuris yra e, užsienio reikalų ministras, taip pat e, e priekybos ir užsienio reikalų ministras. Papuanų naujojosios Gvinėjos e, ministras, jis e, su mumis šiandieną dalyvauja posėdėje, taip pat ponas e, Fidži ambasadorius norėčiau, kad jūs dabar pristatytumėte, kaip vystosi priekybiniai santykiai tarp Gvinėjos ir ES, o paskui tarp Fidžio ir ES. Ir taip pat prašau pa papasakoti, ko jūs tikitės iš to laikinojo partnerystės susitarimo ir dėl e, galtinių išvadų. Dar kartą norėčiau pasakyti, kad man be galo malonu jūs šiandieną sveikinti mūsų tarpe mums labai svarbu ateities santykiams jūsų dalyvavimas. Taigi pirmasis pasisako ponas Samet Jebal. Uh, much, uh, Ačiū, ponė pirmininkė. Mes atstovaujame Ramiojo vandenino valstybės. Aš uh, Esu iš Papuanojosios Gvinėjos, taip pat yra kolegų iš Fidži parlamento, taip pat yra Fidži ambasadorius prie Europos Sąjungoje. Ir aš kalbėsiu Papuanojosios Gvinėjos vardu. Pirmininkė, ačiū už tai, kad suteikėte mums galimybę pristatyti Europos parlamentui kalbėti Europos parlamente. Mums tai tikrai didelė garbė kalbėti jūsų komitete, kreiptis į Europos parlamento narius. Kalbant apie laikinosios priekybos sutarties sudarimą su Ramėjo vandenino regionu bei Karibų regiono ir Afrikos valstybėmis bei procesus vykstančius pagal Lisabonos sutartį Papua naujoji Gvinėja labai vertina e, santykius su Europos Sąjunga ir e, mano, kad tie santykiai prasidėjo XIX e, amžiaus pradžioje, kuomet atvyko pirmieji keliautojai iš Europos. Tai taip pat XIX amžiaus viduryje jie suintensyvėjo. Taigi, sutartis su mumis buvo parengta 2008-aisiais, tai atskleidžia didžiulės prekybinės galimybės AKR valstybėms ir dabar AKR valstybių rankose yra iniciatyva ir galim, joms sutikta galimybė išnaudoti šią partnerystę siekiant investicijų, taip pat visto, gaunant vystomąją pagalbą. Laikinoji priekybos sutartis yra ES politikos elementas, nuseklios politikos, e, kurios tikslas užtikrinti nedidelių valstybių vystimasi dalis. Mūsų regionas yra tolokai nuo ES, bet mes Manome, kad dėl turimų išteklių mums ir jums atsiveria didžiulės galimybės ir kad tai bus naudinga mūsų visuomenėms ir kad tai padės sumažinti pas mus skurdą, ypač nu to atokiose e, pakrančių regionuose ir salose. Taigi šios partnerystės sutartys yra labai svarbios vis labiau globalėjančiame pasaulyje. Galimybė užsitikrinti prieigą prie žaliavų bei augančių rinkų suteikia e, išskirtines investicijų galimybės. Bendra žaliava, kurią turime ramėjame vandenyne, tai mūsų jūra ir galimybė žvejoti. Tai yra mūsų unikalus didžiulis turtas, jis yra labai svarbus regionui ir tai mus. Tai, tai, tai yra bendras mūsų regioninis interesas, taip pat regioninis integracijos pagrindas. Mes norime užtikrinti šį, šį iš, šios išteklius ateities kartoms, tausiai ir tvariai naudojant šios išteklius. Per pastaruosius metus e, ramiojo vandenino tūną žvejojančios valstybės pas, pademonstravo politinę valią šioje srityje. Ir nusprendė remtis ne tik akcizo mokesčiais, bet siekti taip pat e, galimybės ta, tuos išteklius iš, už, užtikrinti ir ateityje. Taigi, manome, kad tai užtikrins socialinius ir ekonominius e, rezultatus ir naudą visiems visuomenės. E, sluoksniams ir taip pat tai leis mūsų moteriams užsitikrinti e, mokės darbo vietas, nes moteris mūsų valstybėse gali dirbti tik tai gamybos pramonėje, taip pat arba dirbti kaimo e, sektoriaus e, darbo vietose. Taigi mes kalbame apie tikrai e, labai įvairų regioną ir E, pajamos sudaro apie maždaug 1200 dolerių vienam asmeniui ir mes susidurėme su įvairiausiais sunkumais, užtikri, siekdami užtikrinti savo šalių ir regiono vystimasi. Taigi, ponė pirmininkė, mes labai džiaugiamės priekybos sutartimi mums atsiveriančiomis galimybėmis. Taip pat džiaugiamės preferencinės prieigos prie rinkos galimybę, kurią mums pasiūlė ES. Tai mums padės kurtis mūsų, toliau vystyti mūsų visuomenę. E, taip pat Išimtis mums suteiktos žvejybos srityje tikrai bus labai naudingos, nes tai yra vienintelis mūsų išteklius žvejyba ir žuvininkystė, kuris yra toks svarbus mūsų regionui. E, mes eksportuojame konservuotą tuną į Europą ir tai yra, jis sudaro 90, tunas, tuno eksportas Europos Sąjungos sudaro 90 procentų visų, viso mūsų tuno eksperto. Ir mes kaip salų regionas eksportuojame beveik visą savo tuną į Europos Sąjungoje. Sąjungą. Tikimės, kad šiandienos diskusija sutiks galimybę giliau panagrinėti šį klausimą ir kad į Papuanojo Gvinėje tikrai pasinaudos visomis laikinos prekybos sutarties teikiamomis galimybėmis. Tai tiek būtų mano vardu, ponė pirmininkė. Esu pasirengęs atsakyti visus klausimus, kuriuos komiteto nariai galėtų mums užduoti. Ačiū už šią galimybę. Grazie, Dėkuoju, Pone Aval, žodis ponui Bensemriai, prašau. Madam Chair, uh, the only address uh, that was uh, given. Pone pirmininkė, ačiū. Aš manau, kad jau mes viskas buvo pasakyta, tai aš jokio pareiškimo pridurti nebeturėčiau. Ačiū. Grazie. Allora dopo... Ačiū. Dabar išklausę papuos nuo Nausios Gynėjos požiūrį turėsime galimybę išklausyti Fidži salų atstovo. Pone ambasadoriu, prašom. Thank you, um... Dėkuoju, ponė pirmininkė. Gerbiam pranešė, gerbiamas pranešėjau, David Martin, gerbiami uh, inta komiteto nariai. Dėkoju už kvietimą, kuris bus indėlis į mūsų sustarimo sudarimą, nes šis sustarimas yra naujas postumis mūsų prekybos partnerystiai, prekyba tunu taip pat yra numatyta ilgalaikiai perspektyvai. Tai yra numatyta kotonų susitarime. Mes Manome, kad e, laikinasis partnerystės sustarimas yra e, tas dokumentas, kuris įgalins tęsti dėrybas, bus galima sudaryti regioninius susitarimus ir mes e, jau galėjome sutarti dėl cukraus importo į ES. Bus numatytos galimybės importuoti cukrų ir iki 2012 metų laikotarpio apima šis sustarimas. Mes sulaukėme tam tikrų saugumo garantijų. Fidži dar kol kas negali visiškai pasinaudoti e, visomis galimybėmis ir eksportas mūsų cukraus kenčia dėl ES politikos cukraus rytyje. Mes norėtume, kad būtų įdėkta tam tikra programa, kad sustarimą pasirašiusi valstybė, kaip AKR, Fidži galėtų pasinaudoti esamų protokolų ir prekiauti su ES juo remdamasi. ES vykdo cukros politikos reformą. 36 procentais buvo sumažinta cukraus kaina, sprendim 2006 metais buvo priimta. Ir buvo numatyta nauja programa ir tai mums padėjo pasiekti pažangos. Pone pirmininkė, šis e, sprendimas yra toli siekiantis, turėsiantis didelę įtaką Fidži ekonomikai. Ir iki šiol, darė, iki šiol būsi padėtis darė žalingą poveikį Fidži ekonomikai. Ir e, tai kenkia tradiciniams cukraus, e, cukrašventys cukraus tiekėjams į Europos Sąjungą. E, aš manyčiau, kad jeigu problemos visos būtų išspręstos, žaliavų problemos išspręstos, tai tuomet cukraus tiekimas į ES būtų sklandesnis. Sprendimas buvo pasirašytas laikantis supratimo dėl prieigos prie rinkų. Tad E, tas sprendimas, kaip jau sakiau, turės esminę įtaką Fidžio ekonomikos vystymui. Laikinasis partnerystės sutarimas. Sustarimas gali padėti skatinti žemės ūkio žvejybos politiką ir plėtoti kitas rinkas. Šis potencialas yra tikrai labai svarbus. E, svarbus techninis bendradarbiavimas, nes tai yra gyvybiškai svarbu e, prekybos santykiai mums su tokiu dideliu ekonomikos bloku kaip ES yra labai e, svarbus dalykas. Mes esame pasirengę padaryti pasi, pakeitimus tam tikrus pas save, kad galėtume tuos priekybos santykius paskatinti plėtoti. Mes turime e, reikiamus teisės aktus, kompetentingas administracijos struktūras, kurios gali uh, dirbti E, palengvindamos prekybą su ES. Fidži noras yra tęsti darybas dėl suprantamo e, ir aiškaus laikinojo partnerystės susitarimo. Ir tai, manytume, pastarnautų visoms ramio vandenyno valstybėms. Tai yra labai svarbus dalykas, kad galėtų tos mažos ekonomikos šalis vystytis, integruotis e, į globalę ekonomiką. Mes manome, kad tai taip pat atitinka ES plėtros politiką e, kad e, nes Europos Sąjungai naudinga yra turėti laikinuosius partnerystės sutarimus su kitais pasaulio regionais. Aš manau, kad šis laikinasis partnerystės sustarimas e, bus mums visiems naudingas, kad bus galima e, numatyti plėtros paketą, kurio dėka bus galima šį partnerystės sustarimą visapusiškai naudingą įgyvendinti. Šis sustarimas suvaidins reikšmingą vaidmenį. Užtikrinant tos nedidelės ekonomikos sėkmingą gyvenimą bus galima kurti darbo vietas, ypatingai moterims skirtas darbo vietas. Ir tai bus galima sumažinti skurdą. E, tuo pat metu tai bus pripažįstamas ir e, mūsų regiono unikalumas. Mes susiekime plėtoti prekybą, kuri neštų naudą abiems pusėms. Mes galėsime pasinaudoti šiais sprendimais. O koks dabar dar egzistuoja apribojimų, kuriuos taiko ES dėl ir, sanitarijos ir fitosanitarijos reikalavimų. 2007 metais buvo atlikti patikrinimai Ir dar vienas iš jų įvyko dar ir šį mėnesį. Fidži turi kompetentingą administracijos struktūrą. Taigi žvejybos programa bus plėtojama ir toliau ir tai leidžia manyti, kad e, po pakeitimų mūsų produktai, žuvies produktai bus galimi eksportuoti ES. Mes sulaukime teigiamų vertinimų ir turime tokią įmonę, kuri visiškai atitinka reikalavimus ir galės sulaukti leidimų eksportuoti savo produktus į ES. Ir laukiame ir kitų patikrinimų, kurie netrukus turėtų įvykti. Norėčiau paminėti 2009 Europos parlamento rezoliuciją priimta kovo mėnesį, kur kalbama apie didesnį lankstumą dėl e, dėrybų dėl laikinųjų partnerystės susitarimų. Europos parlamentas e, ir jo šis garbingas komitetas, tikėkime, tęs e, dėrybas dėl laikinųjų partnerystės sustarimų, visa tai turės įtakos atskirų regionų vystimusi. Dažnai, e, sudarant panašius sutarimus, neatsižvelgiama į regionų specifiškumą. Ir band, nu, mes matome, kad ne visada tie sutarimai būdavo mums naudingi. Pone pirmininkė, mes e, laukime tolesnių diskusijų su jūsų komitetu, kad darybos galėtų tęstis. Mes e, stengsimės įgyvendinti šį sustarimą ES padedant ir Bet tos pagalbos žinoma, kad mums bus sunkoka, kad techninės galimybės yra ribotos. Tad mes kviečiame Europos parlamentą remti Fidžį ir manau, kad tai bus galima padaryti bendradarbiaujant institucijoms ir dėkiančiai sustarimą. Mes tikimės, kad šios institucijos padės mums gauti tam tikrų konsultacijų, dėkti bus galima konsultacijos mechanizmą, kuris mums bus naudingas. Galiausiai, ponė pirmininkė, Europos parlamentas ir jūsų garbingas komitetas galbūt galėtų peržiūrėti politiką dėl cukraus fondų iš Fidži. Tas laikinasis sustarimas to būdu galės būti sėkmingai įgyvendintas. Politinė situacija Fidži pasikeitė. Pasikeitė atsakomybė ir Europos parlamento, mūsų atžvilgių ir mūsų atsakomybė. Po Lisabonų starties Europos parlamentas įgyjo daugiau galių. Pone pirmininkė, Gerbiami šio garbos komiteto nariai, dėkoju už suteiktą galimybę e, sveikinti Jūs šiandien ir tikimės Jūsų tolesnės paramos. Ačiū. Grazie, signor ambasciatore. Ačiū. Pone ambasadoriu, labai aiškiai išdėstyti savo poziciją ir manau, kad galės kolegos dabar atsakyti. Thank you. Ačiū pirmininkė. Noriu visų pirma aptarti techninius aspektus, pristatyti juos komiteto nariams ir taip pat svečiams ir pristatyti darbų tvarkaraštį siūloma darbų kalendorių šio pranešimo svarstymė. Tikiuosi, kad pranešimo projektas bus pristatytas komitetui lakryčio 9. Ir tuomet iki 11 lapkričio lau, turėtų būti pateikti pakeitimai ir rugsėjo 1, atsiprašau, gruodžio 1 ir 2 balsuosime ir komitete, o paskui plenarinėme posėdėje komiteto nariai ir svečiai tikriausiai suvokia, kad tas pranešimas nesukels prieštaravimus varsant komitete ir mes parlamente jį patvirtinsime pakankamai sparčiai. Vis dėlto norėčiau pasidalyti atsakyti į išsakytus pastebėjimus ir kai kurią kritiką. Bet kaip jau sakiau pradžioje, mes palaikome šias laikinasias partnerystės sutartis. Prieš pereidamas prie tų susitarimų norėčiau atsakyti į klausimą, kurį iškėlė Fidži ambasadorius. Aš e, kalbėdamas iš kitos pusės E, Junktinės karalystės cukraus gamintojų vardu noriu pasakyti štai, ką suprantu, kad cukraus gamyba Fidži e, per pastaruosius metus nukrito per pusę, suprantu, kad tai didelis smūgis vietos ekonomikai. Aš pasisakau už tai, kad būtų mm, mm, įdėktos kokios nors kompensuojamosios priemonės, bet tam reikia e, įvertinti padėtį, kad tos priemonės būtų įdėktos sparčiai ir našiai. E, Mes visiškai pritarėme išsakytai nuomonį, kad reikia lydinčiųjų priemonių. Bet svarbiausia, kad būtų tokia politinė padėtis, kuri leistų tas priemonės įgyvendinti, bet turi būti aiškus ekonominis įvertinimas. Toliau, laikinosios partnerystės sutartys. Jo, jų svarstymas ES neturėtų būti sudėtingas būtent dėl to, kad mūsų priekyba su Ramio vandenino valstybėmis m, mm, proporcijų uh, kontekste yra labai nedidelė, tai sudaro pusę mū, procento mūsų prekybos su Ramio vandenino valstybėmis. Taigi tai nedaro didžiulio esminio poveikio mūsų ekonomikai, bet kaip sakė Papanojosios Gvinėjos ir Fidži atstovai, tai ta prekyba labai svarbi valst, toms valstybėms, toms saloms. Ir mes suprantame, kad taip yra ir Mes taip pat suprantame, kad tą faktorių iliustruoja ir tai, kad čia šiandien yra atvykę ir prekybos ir žvejybos ministrai iš tų valstybių. Noriu užduoti štai kokius klausimus svečiams ir komisijai. Kalbant, atsižvelgiant į tai, kad tai yra laikinasis susitarimas, darant prielaidą, kad Fidži ir Papanojo gyvenėjai darys spartų progresą, Neptūno žuv, kitokių žuvies produktų ir cukraus eksporto srityje. E, pusė to regiono salų taip pat naudojasi viskas išskyrus ginklai iniciatyvos teikiamais privalumais. Noriu pasiklausti, ar iš tikrųjų realu tikėtis, kad galutinis ekonominės partnerystės susitarimas, kuris apimtų visą regioną, bus sudarytas greitai? Uh, nes Europos parlamentui svarbu, kad tie ekonominės partnerystės susitarimai užtikrintų sklandų nuoseklų regiono vystimas ir nepažeistų regiono vystimosi. Mes norime, kad tame susitarime būtų visos e, regiono valstybės. Kitas klausimas. Kaip tai veikia santykius regione? Rengiau pranešimą apie e, ekonominės partnerystės susitarimą su Karib Karibų regiono valstybėmis. E, ir ten, pavyzdžiui, svarstėme palankiausio statuso, prekybos statuso taikymą ir kaip tai į tai reaguos to regiono valstybių, kaimininės valstybės. Pavyzdžiui, tos valstybės pergyveno, kad toks susitarimas, pavyzdžiui, pakenks tų valstybių galimybėms tobulinti prekybinius santykius su Australija ir Naujaja Zelandija. Dar vienas dalykas, ne dėl, dėl kitų susitarimų pilietinė visuomenė gana griežtai kritikavo Ramiojo vandenino valstybių gebėjimą dėrėtis kaip lygus su lygiu su Europos komisija buvo išreikštų būkštavimai dėl to, kad nėra techninės paramos, kad trūksta kitokios, e, kitų gebėjimų, kad tie tos darybos būtų lygiai vertės. Aš nenoriu užbėgti už akių atsakymui, bet aš noriu paklausti, kaip, na, iš tikrųjų vyko tos darybos. E, Mes kalbame apie sudėtingą prekybos, sus, dėrybas dėl sudėtingo prekybos susitarimo. Dėl jo dirbama kiekvieną dieną. Žmonės dirba iš visų pasaulio kampelių. Ketvirtas klausimas. Vystomasis biudžetas. Uh, Žinoma, dešimtoji, dešimtasis vystimosi fondas numato tvarias vystomasias programas, tačiau kokiu mastu laikinasis partnerystės susitarimas apima tą vystomąją pastraipą, vystomąją bendradarbiavimo pastraipą. Kažin, noriu paklausti, kaip e, vy, Europos vystimosi fondo lėšos gali būti panaudotos. Um, dėgiant ekonominės partnerystės sutartie numatytas programas. Ir su tuo susijęs glaužiai kitas klausimas yra, ar kažką galime padaryti, panaudojant to fondo lėšas ar bendradarbiavimo programų, programas panaudojant, e, padedant jums įdėkti pas jūs jūsų valstybėse įgūdžių mokymo programas, nes jūsų kolegos, e, kalbėdami parlamente, išreiškia būkštajama, kad vyksta protų nutekėjimas į Australiją, Naują Zelandiją ir kad jums dėl to sudėtinga vystyti jūsų ekonomikas ir siekti daugiau nei pirminių žaliavų gavybos. Dar vienas dalykas, į mane kreipėsi Ispanijos žvėjų lobistai. Ir žinau, kad mūsų komitetas yra išreiškęs e, tam tikrų uh, e, būkštavimų dėl susitarimo tunų klausimų. Uh, mūsų komitetas prieš keletą metų, kai, kai pradėjome svarstyti ekonominės partnerystės sutartį, pareikalavo, kad kilmės taisyklių taikymas būtų e, lankstesnis ir kad būtų kitaip taikomos kilm... prievalės nurodyti kilmės šalį e, taisyklės. Žinau, kad mes sulaukėme perdirbtų žuvies gaminių iš e, Ramio vandenino salų ir tai sudarė galimybę Papanoje Gvinėjai iš, išplėsti savo gamybą ir, užtik, ir, ir traukti moteris, sukurti darbo vietų moterims. Mes tikriausiai kalbame apie maždaug 6 tūkstančių asmenų įdarbinimą konservų pramonėje Papanoje Gvinėje ir tikriausiai na, Europos rinkų neužplūs ma masiniai e, konservuoto tuno kiekiai, bet vis dėlto komisija tikriausiai e, atidžiai stebėsit tikrins, kad žuvų ištekliai būtų naudojami tausiai ir tvariai. Ir kaip ministras ir kalbėjo, Papuanojo Gvinėje yra labai aktyvi tuno organizacijos, pasaulinės tuno organizacijos narė. Tačiau uh, kolegams iš Ispanijos norėčiau pasakyti štai ką. Ekonominės partnerystės sutartyje yra nuostata, kad jeigu ji iškraipo priekybą, tai, tai ta nuostata gali būti suspenduota. Tačiau aš tikrai nemanau, kad tai galėtų sukelti didelių problemų. Bet, na, tai šis klausimas teisė tai buvo iškeltas. Taigi, pirmininkė, aš atsiprašau, kad kalbėjau šiek tiek ilgiau nei planuota, bet manau, kad tai yra svarbus susitarimas Ramiojo vandenino regionui. Kaip jau sakiau, tikiuosi, kad ta laikinasis partnerystės sutarimas bus pasiektas iki metų pabaigos, bet svarbiausia siekti toliau tikro visapusiško ekonominės partnerystės susitarimo, kuris užtikrintų solidarumą, skatintų tolydų regiono vystimas. Taip pat svarbu numatyti reikalingas lėšas, kad tai būtų sėkmingas susitarimas. Ačiū. Dėkoju. Kolega Martin labai aiškiai išdėstė savo poziciją. Jis apžvelgė įvairius klausimus, kuriuos dar mums lieka išspręsti. Pradėsime diskusijas. Kolega Salpa, turiu žodį, prašau. Eh, Dėkoju, ponė pirmininkė. Brangus kolegos, ponai ambasadoriai, norėčiau grįžti su, prie su žuvininkystė susijusių aspektų. Laikinas priekybos susitarimas leis e, vystyti priekybą be mokesčių su ta šaly, šalimi, nepaisant nuo to, kiek yra suga, sugauta žuvų. E, su, aš labai džiaugiuosi šiuo susitarimu, jisai leis E, žuvininkystės išspręsti e, produktų kilmės klausimus. Dabar tie privalumai, kurie bus naudojami Papua Naujosios Gvinėjos, taip pat galės panaudo, e, būti panaudoti ir tokiose šalyse kaip ir e, Tailandas, Taivanis, Filipinai ir Kinija. E, mes išduosime daugiau e, licenzijų žvejybai ir e, į ES galima bus siūsti produktus nerenkant muitų. Aš manau, kad Europoje tai santykių poveikį žuvininkystiai o taip pat ir e, kitose šalyse, kur veikia SPS, vei preferencinė sistema veikia, kurioje e, netaikomi tokie patys privalumai. Mes taip pat dėjome labai didelės pastangas investuodami, tad manau, kad galiausiai šitas susitarimas pasitarnaus e, mūsų valstybė, valstybėms, toms valstybėms, su kuriomis mes konkuruojame. Papua naujoji Gvinėja e, turi e, leisti ES laivams, leisti patekti į jų, vandenų, jų vandenis. E, mes visuomet reiškiame didžiulį susidomėjimą Atlanto žuvų ištekliais, tad manyčiau, kad esminius klausimus reikia kelti ir spręsti. Jūsų nuomonę norėčiau išgirsti taip pat šiuo klausimu. Aš norėčiau, kad e, Papua naujosios Gvinėjos e, atstovai pasiklausy... E, atsakytų, atsakytų dėl e, kon, spręstų dėl produktų kilmės klausimą ir kad e, papasakotumėte, kokią, kokios politikos mes laikysimės e, žuvininkystės susitarimų srityje ir ką dėl, apie standartus taip pat manote. Ir mūsų nuomonė, tai neturėtų būti joks precedentas, bet kokiu atveju norėčiau pasakyti, jog labai abejoju dėl to, kas mums čia siūloma. Thank you, Madam President. I would like to start. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pirmiausia pasveikinti mūsų garbius svečius iš Papuonaujosios Gvinėjos ir Fidži salų. Mūsų pranešėjas ponas Martinas minėjo ir aš visiškai pritariu. Laikiniai partnerystės susitarimai apima tik nedidelę dalį ES prekybos. Kita vertus, mes džiaugiamės, kad uh, atsiranda daugiau ES prekybos partnerių, nesvarbu, kuriam regione tai bebūtų. Ir šis partnerystės susitarimas uh, E, apima daugybę prekybos sričių, pažiūrėjau, be muitė prieiga prie ES rinkos produktams iš Papugnėjus ir Fidži. Taip pat yra kalbama apie techninių barjerų mažinimą, pavyzdžiui, sanitarinių ir fitosanitarinių priemonių mažinimą. E, taip pat ketinama įdėkti efektyvinės muitinės procedūras, užtikrinti geresnį administravimą ir labai svarbu yra kalbama taip pat apie. Uh, e, galimybę numatyti kvotas, jeigu pastebėta, kad importas trikdo tų šalių ar regionų ekonomiką. Manau, kad būtų svarbu aptarti ir kitas sritis, kurios dabar nėra apimtos tų sustarimų. Pavyzdžiui, reikėtų kalbėti apie žuvininkystę, apie darbo reikalus, aplinkos saugos reikalus. Ir Maničiau, kad tą patį galėtume pasakyti ir apie intelektinės nuosavybės klausimus bei mokesčių valdyseną. Aš manau, kad tarpin, tas laikinasis partnerystės sustarimas neapima vystomo bendradarbiavimo skyriaus. Europa vis dėlto teikia vystomą pagalbą per Europos e, vystimo fondą, skatindama tvarę plėtrą, įskaitant E, jūros išteklių tvarų valdymą, ekosistemų apsaugą, bioįvairovės vystimą ir prekybos plėtojimą. Mes turime kaip prekybos partneriais už regionų skatinti regionus, e, skatinti pasirašyti susitarimus, laikinus partnerystės susitarimus su Europos Sąjunga. Turime šį beitą paaiškinti dar, kad būtų galima daug, atidžiau šį klausimą išnagrinėti. Tai yra specialios kilmės, produktų kilmės taisyklės taikomos žvejybos produktams. Mano kolegos apie tai jau minėjo. Europos komisija turėtų šio klausimu pateikti savo siūlymus. Sustarimas, regis, nenumato galimybės ES laivams žvejoti Papuagvinėjos ir Fidžio vandenyse, sakant, kad vietinis tų, laivy, vietinis tų šalių laivynas gali uh, patirti dėl to sunkumo. Mano klausimas būtų toks, ar Papua Gvinėja ir Fidžis kaip prekybos partneriai bus tu pasirengę atverti kelią e, į savo e, vandenys tokiems partneriams kaip Taivanui, Kinijai, Filipinams ir panašiai. Šis e, susitarimas turės įtakos ES žuvininkystės politikai. Ar yra kokiu nors nuorodų, kaip AKR e, ir kitos e, šalis, kiti regionai būtų paliesti šių galimų sudarytų sutarimų. Ačiū. Pirmininkė, ačiū. Manau, kad galim tęsti. Kolegai Taylor suteiksime žodį, tačiau prieš tai norėčiau asmeniškai pasakyti pastabą jau kalbėjusiems kolegoms, kolega Zalba išreiškė tokį dalyką, kuris yra mūsų visų susirūpinimo objektas. Buvo kalbama apie saugumą vartotojams, nes vartotojus svarbu žinoti, iš kur e, atvežtus produktus valgo. Tad manyčiau, kad vartotojams svarbu, kad būtų rasta galimybė tokį atsekamumą garantuoti. Much, Ponas Taylor, ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū mūsų svečiams už įdomius pasisakymus. Žaliųjų frakcija e, laukia daugiau informacijos. Mums svarbu, kad būtų keliami aplinkosaugos klausimai ir socialiniai klausimai, kai sudaromi prekybos sustarimai. Norėčiau jūsų daugiau informacijos paklausyti dėl vieno žuvininkystės pramonės aspekto. Ar galėtumėt pakomentuoti, ar ES vandenyse žvejojantis e, laivai plaukioja su kitų valstybių vėliavomis, ar ne? Ar e, ta, tas klausimas yra pripažintas svarbiu Europos parlamente? Ar jums kiltų dėl to kokiu nors problemu? Ar jeigu jūsų vandenyse plaukia laivai su svetimų valstybių vėliavomis, ar jums dėl to kila problemų, ką darot spręsdami tas problemas? Ar manote, kad tai sumažina skaidrumą, siekiant išsiaiškinti, kas yra tikrieji laivų savininkai? Ir tuomet galbūt savininkai tuo būdu siekia išvengti atsakomybės ir stengiasi netokias, jie tada nesistengia turėti labai gerų darbo sąlygų savo žvėjams. Tai štai, tai yra problema, kiek jums tai yra problema, tiek norėčiau sužinoti. Dėkoju. Merci, je... Ačiū. Dabar suteiksiu žodį komisijos atstovui. Bet dar noriu kla... klausimą užduoti kolega Šolc. Danke, Frau Vorsitzende. Auch ich möchte mich bedanken. Ačiū. Aš taip pat norėčiau padėkoti svečiams, kadangi galime diskutuoti apie labai svarbų susitarimą žmonėms, kurie toli gyvena nuo Europos Sąjungos. Buvo keičiamasi nuomonėmis, e, buvo pasakyta, kiek daug aspektų galima išvelgti šiame klausime. Ir tie aspektai kaip tik tais yra susijęs su tuo laikinuoju pasi... partnerystės susitarimu. ir su priekybos susitarimais apskritai. Į detalės leistis nenorėčiau, kaip vyksta dėrybos. Aš tik tais norėčiau iškelti vieną klausimą, kuris iki šiol dar nebuvo aptartas. Tiesiog reikėtų tą klausimą iškelti. Kaip toliau vystyti dėrybas? Kaip dėrėtis su Fidži salomis, nes Fidži, Fidžyje nėra E, legaliai veikiančios vyriausybės. Tai, o nelegali vyriausybė negali būti mūsų partnerė. Dvišalėse dėrybose tokia vyriausybė mūsų partnerė būti negali. Žmogaus teisės, socialiniai standartai ir panašiai. Vakar kalbėjome apie tai, kokių standartų reikia laikytis, kad reikia e, nuoseklumo e, vystant strategiją 2020. Norėčiau paklausti, ką galvoja Fidži atstovas dėl tų 103 rekomendacijų, kurias pateikė Junktinių tautų organizacija. Jeigu norime, kad dėrybos tęstųsi toliau, kokiu turime žingsnių imtis, nes 2014 metais vyks kiti rinkimai ir tiesiog galima kelti klausimą, ar įmanomas 2014 metų pirmajame pusmetyje pasiekti susitarimas. Ta klausimą dabar uždaviau todėl, kad e, e, man rūpi kokį partnerį matys ES e, e, asmenyje jūsų žmonės. Ačiū, žodis komisijai. Ponas Tons. Uh, Ačiū, ponė pirmininkė. Malonu šiandien dalyvauti šiame posėdėje. Džiugu, kad galėjome išklausyti kolegų pono ambasadorių pasisakymus. Fidži ambasadorių išklausė ir naujosios papuogvinėjos ambasadorių. Situacija buvo labai aiškiai išdėstyta, jie pateikė savo matymą, o dabar norėčiau pateikti mūsų vertinimą. Ir tie, kurie norėjo, turėjo galimybę susipažinti su tuo dokumentu. Tas dokumentas buvo parengtas anksčiau, bet atsižvelgiant į susidomėjimą ir klausimus dėl e, kilmės taisyklių iš, taikymo išimties, mes parengėme papildomą skyrių, kuriame aptariami kai kurie klausimai iškeliami pastaruoju metu. Susitarimas yra didesnio ekonominės partnerystės susitarimų su AKR valstybėmis proceso dalis. Jo tikslas, kaip žinote, yra pakeisti e, preferencinį ta, algesį numatytą pagal kotonų susitarimą, kuris nustojo galioti 2007 metais. Taip pat siekiame užtikrinti, kad tai neprieštarautų PPO numatytoms taisyklėms prekybin, prekybos rytyje kalbant apie laikinai sustarimą su Ramiojo vandenino valstybėmis, jis, jį pasirašė visos valstybės 2009 antroje pusėje ir pradėjo pasirašinėjimą Papanojo įgvinėje ir gyvendinimą. Kalbant apie susitarimo taikymą Fidži, jo tai kol kas dar netaikoma. Uh, laukiame, kol valstybė visapusiškai įgyvendins 76 susitarimo straipsnį ir pasinduosiu šią brogą paskatinti e, Fidži valdžią įsigilinti šią žinę. Kaip jau buvo nurodyta, parlamentas šiandien svarsto laikinai susitarimą, jis neapima viso regiono ir jis apsiriboja tik tai prekybą gaminiais, ten nekalbama apie vystimasi. It kaip minėta, buvo minėtos tech, techninės kliūtės, taip pat fitosanitarijos ir sanitarinės taisyklės. Taigi tai nėra galutinis susitarimas. Tai tiesiog žingsnis link, link brandesnių e, vystomųjų santykių su Ramėjo vandenino regionu kaip po tokiu. E, me, mes siekiame skatinti integracijos procesus tame regione ir užtikrinti investuotojams saugią aplinką, investuoti, taip pat plėtoti santykius, užtikrinti tų šalių ekonomikų diversifikavimą, ne tik žaliavų gamybos sritį. Kitos valstybės gali prisijungti prie šio sustarimo, jei jos nori. Ir jis apima daugiau nei žaliavų ieškojimas svetur. Mes siekėme geresnės prekybos politikos su Ramiojo vandenino regionu. Dabar norėčiau atsakyti į klausimą, kurį uždavė Davidas Martinas. Šio susitarimo pirminis tikslas išvengti, e, užtikrinti, kad prieiga prie ES rinkų būtų nuolatinė, kol įsigalios pagrindinis susitarimas. Kitas susitarimo tikslas, nes, na, kad išvengtumėme situacijos, kuomet valstybės negali su mumis e, prekiauti arba jos tada gali duotis tik tai viskas išskyrus ginklus iniciatyvos galimybėmis. Taip pat turiu pasakyti, kad kol kas viskas vyksta lietai. Mes norime, kad e, jis apimtų visas valstybės, kurios suinteresuotos prekiauti su ES. Ir taip pat mes ypač dirbame vystomojo E, aspekto, dėl vystomojo aspekto, apie tai kalbėjo daugelis šiandien taip pat ir Fidžio ambasadorius. Mes tikimės, kad pas, kitoje sutartyje bus sutartis apie bendradarbiavimą, taip pat e, skyriai apie socialinę, socialinius klausimus, taip pat aplinkosaugą. Bet vis, dėl viso to bus deramasi ir tai čia susidurėme su kai kuriamis kliūtimis ir ribomis regionai, kurių administracinės kalbame apie regioną, kurio administracinės struktūros ir ištekliai turimi ne visada pakankami. Būtent todėl dėrybų tempą ribos to regiono valstybių gebėjimai dėrėti su mumis. Taip pat dar vienas dalykas - valstybės pasirengimas pradėti dėrybas, kai nėra prekybos. Na, reikia ir tokį klausimą savo užduoti. Taigi mes dabar esame sudėtingame etape bandydami išsiaiškinti, ar paskesnė sutartis, ar, ar ją lydės dar papildomos sutartis. Dabar galime pasakyti, kad nemažai valstybių rengia pasiūlymus dėl prieigos prie jų rinkų, tai gali tapti visapusiškos bendros sutarties dalimi, arba tos valstybės gali e, prisijungti prie laikin, laikinojo susitarimo, priklausomai nuo tai, kaip jos yra pažengę. Toliau, biudžetas lėšos ir vystomasis bendradarbiavimas. Kol kas nieko tikslaus ne, negaliu pasakyti, sustarime jau yra nuorodos į bendradarbiavimą, tas skyrius yra labai nedidelis, ten sakoma, kad reikia glaudžiai bendradarbiauti nacionaliniu mastu, kad maksimaliai būtų išnaudota sinergija Tačiau, aišku, mes, nueis, mes sieksime apriepti daug daugiau, remsimės patirtimi, kurią sukaupėme su, dėdamėsi su kitais pasaulio regionais. <clears throat> Davidas Martinas iškelia dar vieną klausimą. Tai yra išteklių ieškojimo svetur, kiti taip pat apie tai kalbėjo. Noriu pridurti prie ministro, ministrų pasisakymų. Štai ką. Mes palaikome tvarų žvejybinių išteklių naudojimą ramėjame vandenyne. Ir tai, apie tai jau kalbama regiono programoje. Tai, kad laikinajame sustarime nėra tam skirto skyriaus, nebūtinai reiškia, kad nacionalinės ir regioninės programos jų neapima. Pavyzdžiui, kalbant apie neteisėtą, nedeklaruojamą žvėjybą, yra susitarimas tuo klausimu. Ir ta prasme, nuoseklumas užtikrinamas. Ir mes tikime, kad bendrai pasieksime teigiamų rezultatų. Ir trečias klausimas, kuris buvo iškeltas, nors sutartyje nėra skyriaus, nekalbama apie prieigą prie išteklių kaip po tokių. Mes žinoma visada suvokiame, suprantame, kad duris yra atviros. In, europiečiai gali investuoti šitame sektoriuje. Ir aš nebejoju, kad ministras ir Fidži ambasadorius galės daugiau apie tai papasakoti. Aš suprantu, kad neatsakiau į visus užduotus klausimus. Bet tik noriu pridurti štai ką. Mes sulaukėme klausimo raštu, dėja aš jo neatsinešiau su savimi, bet aš pasirūpinsiu, kad jeigu jūs negautumėte informacijos apie tai, mes e, jums suteiksime kopijas atsakymo. Ir jei mes neatsakėme dar į klausimus, kurie buvo užduoti šiandien, mes parengsime tuos atsakymus ir suteiksime jums papildomą informaciją. Tuo baigsiu ir noriu padėkoti už man suteiktą galimybę pasisakyti. Ačiū pirmininkė. Grazie, mi sembra una buona idea che ci forniate. Dėkoju. Jūs čia iškėlėt puikią mintį dėl dokumentų kopijų. Aišku, kad mes visos šios informacijos gauti negalim, neturim prieigos prie jos. Ir ne tik šiandien dėl streiko negauname informacijos. Mes juk žinom, kad dažnai iš komisijos negaunam laiko informacijos, tad jeigu galėtumėte atšviesti visą dokumentų aplanką mums labai palengvėtų darbas ir galėtume dirbti greičiau. na, reguliuoti nelegalę žvejybą yra tikrai labai sunku, tai, tai daryti yra neįmanoma, už ją reikia bausti, su ją reikia kovoti bausti tuos neteisėtai žvejojančiuosius. O nelegalių žvejybos reguliuoti tikrai negalima. Pone Martinė, prašau. To, to stage, the... Na, nemanau, kad dabar reikėtų kažką imti ir nuspręsti labai greitai. Pirmininkė, dėkui. Dar kartą noriu padėkoti ponui ambasadoriui. Gal norėtumėte dar pasisakyti, ponė ambasadoriu Fidži, salų ambasadoriu kviečiu pasakyti. Ar norėtumėte atsakyti išsakytas pastabas? Uh, Ačiū. Noriu padėkoti komiteto nariams už išsakytas mintis, bei taip pat pranešėjo žodžiam pranešėjui už jo pasisakymą. Iš tikrųjų, padėti Fidži reikia peržiūrėti ir galimybė tai padaryti yra. Europos Sąjunga e, per šį komitetą, ponė pirmininkė, tai ir gali padaryti. Man atrodo, kad vienas iš kalbėjusiųjų kalbėjo apie Fidži vyriausybės legitimumą. Mūsų nuomonė, Fidži vyriausybė šiuo metu veiksm, užtinklina veiksmingą valstybės kontrolę ir tvarką, reiktų tai atsižvelgti. Taip pat norėčiau pasakyti, kad laikinasis susitarimas pasirašytas 2009-aisiais, pasirašytas šios vyriausybės draugės su Europos komisija ES vardu. Davidas Martinas taip pat kalbėjo apie tai, kai, kai kuriais konfliktiniais aspektais susitarime. Mes tikimės, kad mums pavyks juos išspręsti dėrybų metu dėl visapusiško ekonominės partnerystės susitarimo. Lieka dar keletas klausimų, kurie galės būti svarstomi dėrybų procese. O kalbant apie gebėjimus, noriu pasakyti, kad mūsų gebėjimai Fidžyje užtikrinti sustarimo įgyvendinimą, mūsų manimo ES galėtų mums suteikti pagalbą šioje srityje, ypač e, teikdama išteklius, pavyzdžiui, pagalbą prekybai arba už pasiūlydama papildomus išteklius, finansus skirtus mūsų institucijams, muitinėms, kompetitingoms institucijoms, joms siekėt įgyvendinti nuostat tą sutartį. Taip pat buvo klausimas apie protų nutekėjimą išsilavinusių gyventojų bėgimą iš šalies. Man atrodo, kad tai yra pasaulinis reiškinys. Žmonės iš mūsų valstybės bėga į Australiją ir Naująją Zelandiją. Pasarosius 20 metų tai buvo labai sunku kontroliuoti. Manau, kad tas, ta pati tendencija pasireikš ir ateityje. Bet mums svarbiausia Fidži, Ramiam vandeninui, taip pat Papainuje Gvinėjai plėtoti, intensyvinti dėrybą su jumis. Ir jei Europos parlamentas, jūsų komitetas pašalins, draugė pašalinsime prie kliūtis priekybai ir politinės, ir ekonominės, mes tikrai to labai norėtumėme. Ir kaip aš minėjau savo ankstesnėme pasisakyme ir taip pat vienas iš komiteto narių apie tai kalbėjo, tuomet galėtumėme imtis vystomojo bendradarbiavimo skyriaus e, toje jau tikrojoje ekonominės partnerystės sutartyje. Žinome, kad Europos vystimosi fondo lėšos, apie kurias kalbėjo vienas iš kolegų. Mes žinome, kad ga, yra galimybė jais, yra galimybė jais pasinaudoti, bet kotonų susitarimo nustos galioti ir mums tikrai reik, reikės e, skyriaus ekonominės bendarbiavimo susitarime, kuris būtų skirtas vystimoje bendarbiavimui. Toliau, neteisėta, nedeklaruota žvėjyba Fidži. Man atrodo, Fidži e, sėkmingai plėtoja gebėjimus, į kurias atskiras skyrius, kuris stebi situaciją ir šią veiklą. Aišku, situacija dar nėra ideali ir mums reikės papildomos paramos klausimais, kurie mums iš esmės yra sudėtingi mums ir kitoms re regiono saloms. Kalbu apie to susitarimo dėl nedeklaruotos neteisėtos žvejybos nuostatų. Taip pat vartotojų saugumo aspektai. Taip pat rengiamės visapusiškai gyventinti ir tas nuostatas. Grazie, Ačiū. Labai svarbu apsaugoti tinkamai vartotojų teisės. Dėkuoju. Ponas Abart galėtų pasakyti, prašau. Ačiū. Pone pirmininkė, ačiū už man suteiktą galimybę pasakyti. Norėčiau kreip, iškelti porą su žuvininkystė susijusių reikalų. E, e, tinkami e, resursų, iš, tinkamas res, resursų valdymas Ir laivai, plaukiantys su svetimos valstybės vėliava, yra didžiausia problema. Ką galėtumėte apie tai pasakyti? Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pradėti nuo kolegos Čiava. Apie žuvininkystės išteklius pirmiausia. 10 procentų mes, mūsų ištekliai sudaro visų esamų tūno išteklių. Aš norėčiau pasakyti, kad mums kūno, tūno žvejyba yra svarbus sektorius, dėl to jį reikia tinkamai vystyti. Mes, manau, džiaugtumės galėtume sudaryti susitarimus dėl to, kad ES laivai galėtų žvejoti mūsų vandenyse. Mes e, galėtume sustarti dėl taisyklių ir tvarkos. Manau, kad tas klausimas buvo iškeltas, kai dėl ponios Andrikienės klausimų, dėl fito sanitarinių ir sanitarinių klausimų Papuagvinėjoje. Mes turime kompetentingą administracijos struktūrą patvirtintą ES, kuri yra atsakinga už sanitarijos klausimus šalyje. Ir tai yra, manyčiau, geras dalykas. Mes džiaugiamės tuo, kad ES padėjo kurti laboratoriją ir džiaugiamės, kad pagaliau jį galės pasitarnauti ir ES. Mes rūpinamės ir žiūrime, kokie standartai dėkti ES valstybėse. Mes stovimės taip pat, kokie egzistuoja tarptautiniai standartai ir stengiamės daryti viską, kad mūsų produktai atitiktų tuos standartus. Stengiamės, kad rinkoje esantis mūsų produktai atitiktų tuos reikalavimus. Ponui Taylorui norėčiau atsakyti dėl laivų plaukiančių su kitų valstybių vėliavam. Šis klausimas yra glaudžiai susijęs su nedeklaruota neteisėta žvejyba taip pat. Ir manyčiau, kad yra tokių laivų, kurie žvejoja su savo valstybių vėliava mūsų vandenyse. Papua Gvinėjoje yra stengiamasi siek įspurti darbo vietas, e, darbo vietos gal kūriamos netaip greitai, kaip norėtųsi, tad mes darome viską, ką galime, kad žuvininkystės sektoriuje tų vietų būtų sukurta daug daugiau. Vystoma pramonė padeda įtraukti darbo rinką žmonės, kurie darbo neturėjo. Ir tai aktualu žmonėms ir gyvenantiems miestuose ir provincijoje. esame nariai organizacijos, kuris, kuri vadinasi Vakarų centro Ramijo vandenino forumas. Mes neskatiname jokios nedeklaruotos ir neteisėtos žvejybos veiklos. Esame pasirašę susitarimą, pagal kurį ėmėmės tam tikrų priemonių įdėgėme laivų stebėsenos mechanizmą, stebimi visi laivai ir tie, kurie žvėjų, ypač tie, kurie žvėjusi mūsų vandenyse. Laivai turi turėti mūsų leidimus žvėjoti ir dėl to, dėl to nelegalių e, dėl žvejybos veiksmų didesnių problemų nekyla. Taip pat rūpinamės, kad kad nekontroliuojamuose jūros regionuose stebime, kad nevyktų taip pat neteisėtos veiklos. Esame įdėgę licenzijų sistemą. Ir Taip pat kviestume ES institucijas susisiekti su mūsų kompetitinga institucija ir kad galėtume susitarti dėl ES laivų žvejybos mūsų vandenyse. Ačiū. Uh, uh, Ačiū, ponė pirmininkė, noriu padėkoti už sutikrę galimybę man ir kolegams pasisakyti. Noriu aptarti dar keletą klausimų apie užimtą užimtumą, moterų darbas mums yra ypač svarbus ir žuvies perdirbimo e, gamyklose. Fabrikuose ypač daug moterų dirba, moteris iš kaimo vietovių ir tokiai valstybei kaip Papanaujoji Gvinėje tai yra ypač svarbu, nes darbo vietų daug, daug darbo vietų perdirbamoje pramonėje nėra. Taigi mes e, moteris rengia žuvį konservavimui ir nemažai moterų pasinaudoja galimybę dirbti šiame sektoriuje. Kitas klausimas, į kurį jau atsakė mano kolega, tai galimybė ES valstybių laiviniams atvykti į mūsų vandenis. Mes tikrai labai džiaugiamės ES investicijomis PNG. Mes kūrėme dabar e, ramiojo vandenino parką, jūrų parką. E, jeigu ateisite su savo investicijomis ir padėsite mums sukurti darbo vietų, mes tikrai tai bus naudinga. ES e, ramiojo vandenino regiono santykiai plėtojasi jau 30 metų ir tai mums teikia pasitikėjimą. Mes esame tikrai patenkinti naujuoju laikinuoju susitarimu, nes tai užtikrina mūsų valstybių santykius kalbant apie tai, ko tikėtis ateityje, mes, nu, mielai, mes džiaugsimės galimybę pasveikinti laivynus iš ES, tikimės, kad pas, turėsime galimybę pasinaudoti techniniais jūsų pasiekimais ir mes m, mm, mm, nu, tikrai džiaugsimės galimybę suteikti jūsų laivynams ir, ir jūsų investuotams investuoti pas mus. Galimybių tikrai yra kilmės, gaminių kilmės taisyklės. Tai, tai tas klausimas klausimas ESAKR e, santykių kontekste. Dar vienas dalykas, kurį norėjau aptarti. Tai tikroji ekonominės partnerystės sutartis. Manau, kad ji turėtų apimti kitus aspektus, pavyzdžiui, vystomą į klausimą, vystomą bendradarbiavimą, socialinius klausimus, aplinkosaugos, intelektinės nusaibės klausimus, kuriuos nariai kėlė. Mes čia tikrai nematome jokių kliūčių tų klausimų aptarimui. Ramio vandeninų, tai, kad Ramio vandenino valstybės, kai kurios nepasirašė laikinojo susitarimo, iš dalies tai dėl gebėjimų, galimybių, uh, toms valstybėms suvokti iš tikrųjų, kas vyksta ir, ir dalyvauti tose procesuose. Pone pirminė, kaip tikriausiai prisimenate, 2007 metais prasidėjo e, kalbos apie dėrybas. 2008-aisiais Papanoje Gvinė ir Fidži ėmėsi iniciatyvos, kad būtų pasirašytas šis susitarimas. Ir dabar labai svarbus santykiai, mums svarbus santykiai įteisinti naujų susitarimų. Mes, mes su džiaugsmu jį pasirašėme ir tikimės tolesnės jų, jų raidos. Mes tikimės, kad bus rengiamas toliau, kad bus rengiami kiti žingsniai. Kalbant apie visapusišką ekonominės partnerystės sutartį, būtų geriau, kad tie mūsų santykiai ten būtų tinkamiau aptarti Mes tai tikrai paskatins regioninį bendradarbiavimą, mes kalbėjome su savo kaimynėmis, kitomis valstybėmis, raginame jas taip pat pasirašyti tą susitarimą, tačiau kai kurios uh, valstybės salos Ramėm vadinė visiškai neprekiauja su ES. Fidži uh, palaiko prekybinius santykius žuvininkystės produktų ir cukraus rytyje. Tai yra labai svarbus mūsų pajamų ir mūsų išlikimo šaltinis. Ir aš tikiuosi, kad parlamentas suvoks, ką tai reiškia mums. Žuvininkystė sudarys žuv, žuvų importas iš mūsų pas jūs sudarys 2 procentus jums, o mums Fidži tai bus 90 procentų mūsų tu, viso tuno importo. Taigi mums tai yra gyvybės arba mirt, ar mirties klausimas ir užimtumas taip pat yra mums labai svarbus susijęs su tuo aspektas. Taigi, ponė pirmininkė, noriu pabrėžti ir patvirtinti, kad tai yra tikrai labai svarbus ekonominis klausimas mums. Dėkojame Jums už tai, kad išklausėte mūsų, mūsų pasisakymų. Ir aš tikiuosi, kad nariai pat pritars tam pranešimui gruodžio mėnesį, suvokdami, kad tai iš esmės labai svarbu gyvybiniam, ekonominiam mūsų išlikimui. E, tunas yra, lab, na, tunų ištekliai yra, yra tikrai gausus ramiame vandenyne ir aš tikiuosi, kad jūs suvoksite, kad mums labai svarbus šis aspektas. Ir, rame, ir taip pat buvo pritaikyta išimtis. Ir, ir mes ėmėmės iniciatyvos dėl to, kuomet kitos šalis nerodė jokios iniciatyvos ir nedarė jokių žingsnių. Taigi tiki, tikimės, kad jūs nepamirštė, kaip svarbu mums tai yra kad, ir kad tai yra labai svarbu mūsų šalių ekonomikoms. Ačiū. Ringraziamo ancora i ministri Abale e Sembri e, e il Sua Eccellenza l'ambasciatore Vosea. Dar kartą norėčiau padėkoti ministrui ambasa ir er ambasadoriui. Žodžio paprašė ponas Šolcas, turėčiau priminti, kad kalbėtų jis e labai trumpai, nes laiko liko labai nedaug. Ačiū, mane pirmininkė. Norėčiau labai trumpai bet problema yra tikrai labai sudėtinga. Vėgis esame prie bendro supratimo ir sulaukiu atsakymų iš jo ekscelencijos Fidži ambasadoriaus. Dabar yra nesneįsigalėjusi Lisabono sutartis. Lygint su 2009 metais Dabar Europos parlamentas vaidina daug didesnį vaidmenį sprendžiant dėl tarptautinių prekybos sustarimų. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad mes turėsime aiškiai suprasti, kokia yra padėtis jūsų šalyje. Mums reikia nuspręsti, kaip mes e, spręsime dėl laikinųjų partnerystės susitarimų ar dėl partnerystės e, susitarimų. Tam mums reikės informacijos, diskusijų, kad sprendimas galėtų būti rimtas. Ačiū. Dėkuoju. Eh, pardon, excusez-moi. Labai atsiprašau, sako pirmininkė. Non parla più? una piccola confusione che succede. Šiek tiek sutriko mūsų darbas. Kolega norėjo kalbėti dar šiuo klausimu. Tad e, šiuo klausimu jau diskusijas baigėme, dar turime pasikeisti nuomonėmis. 9 lapkričio turite, turite pateikti pakeitimus. Norėčiau padėkoti svečiams ir dabar galima pereiti prie kito darbo tvarkės klausimo. reglamento numeris 732-2008 dėl bendrųjų tarifų lengvatų sistemos taikymo nuo 2009 sausio 1 dienos iki 2011 m. gruodžio 31 dienos dalinis keitimas. Norėtumėm priminti, kad tai yra priekybos susitarimas, kuris yra pasirašytas po to, kai ES e, pasirašė jau su 76 šalimis e, tarifų lengvatos sistemo taikymą. E, šitas reglamentas baigėsi, baigė galioti 2011 m. gruodžio 31 dieną 2008 metų rezoliucijoje parlamentas paprašė, kad komisija reglamentą peržiūrėtų šiam laikotarpiui. Kitaip, 13 Komisija dar nepateikė e, peržiūrėto reglamento, tačiau siūlo reglamentą, galiojantį reglamentą pratesti po gruodžio 31 dienos 2011 metų. E, kovo mėnesį po e, konsultacijų komisija nusprendė reglamentą peržiūrėti po 2011 metų. Taigi parlamentas ir taryba dar turi laiko susitarti dėl naujos rezoliucijos, o tada jau bus, vyks nu, įprastinė teisės akto prieimimo procedūra ir komisija, remiantis galiojančiamis taisyklėmis, pateikė mm, atnaujintą reglamentą siekiant išvengti visų teisinių problemų galinčių iš to kirti. Dėl to šiandieną mes ir nagrinėsime šį klausimą. Žodį norėčiau suteikti pranešėjui ponui Helmutui Šolcui. Uh, Ačiū, pirmininkė. Gerbiami kolegos. Jūs puikiai žinote apie bendrųjų tarifų lengvatų sistemą ir jos taikymą. Šiaip ar taip norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į šios priemonės atsiradimą ir norėčiau pateikti šiek tiek informacijos, nes ji padės geriau spręsti tuos iššūkius. Tai yra geriausias e, būdas tvarkyti prekybos reikalus kol kas besivystančios šalis e, tuo būdu gali nemokėti nustatytų muitų lengvatų, bendrųjų tarifų lengvatų sistema seniai buvo taikoma ir įrodė savo naudą. 1968 metais atsirado ši bendrųjų tarifų lengvatų sistema ir besivystančios šalis sulaukė traktavimo būtent pagal naujai numatytą uh, statusą, jo galėjo pasinaudoti ne tik buvusios kolonijos. Buvo kalbama apie galimybę lengviau prieiti prie rinkos, pirmiausia, ABPO šalis numatė tokią galimybę, o paskui tai padėjo, ši sistema buvo plėtojama pasirašant regioninio bendradarbiavimo sutartis. Europos Sąjunga šią schemą pradėjo taikyti 1971 metais. E, buvo mažinamas muitų tarifas priklausomai nuo to, iš kokio pasaulio regiono prekes įsivežamos. Pirmiausia, norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad visos šalis, e, kurios sulaukė to šios sistemos taikymų, gavo naudos. Antra, tai pasitarnavo gerai valdysenai ir prekybos santykių plėtojimo ir paskui buvo pastebėta, kad šalis sulaukė pagalbos prisitaikant prie numatytų tarptautinių standartų. Tai padeda e, plėtoti projektus susijusius aplinkos saugo, tai padeda kovoti su žmogaus teisų pažeidimais ir panašiai. Buvo numatyta ir speciali kategorija e, šios sistemos, kuri buvo skirta mažiausiai išsivystančiom šalims, buvo remiamasi principu viskas išskyrus ginklai. Visam, taip buvo būtent pagal šį principą taikoma ta bendrųjų lengvatų sistema. Mums visą tai leidžia geriau suprasti, koks dabar yra kontekstas 2008-aisiais buvo pateiktas reglamento siūlymas. Tuomet parlamentas uh, turėjo dalyvauti konsultavimuose procedūroje. Buvo peržiūrėt. Šis, šis reglamentas tuomet liko nepakeistas, tačiau buvo numatyta kai kuriuo supaprastinimu. Siūlymą pateikė Europos komisija 7 metų gruodžio 21 dieną. 2008 sausio 31 taryba paprašė parlamento pateikti nuomonę iki 2009 balandžio 10 dienos. Europos parlamentas tuo met neturėjo laiko tinkamai parengti nuomonę. Inta komitetas, kiek sužinau iš dokumentų, e, turėjo dirbti ypatingai greitai. 2008 birželio 5 parlamentas pateikė rezoliuciją, kur buvo labai aiškiai pabrėžta, kad toks darbo stilius yra nepatenkinamas ir kad parlamentas turėtų turėti daugiau laiko nuomoniai pateikti. Buvo pateikta per, susiūlymas nu, peržiūrėti rezoliuciją, e, e reglamentą atsiprašau, 2012 metais, gruodžio mėnesį. Komisija turėtų bendradarbiauti su Europos parlamentu ir taryba ir ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu. Ir iki 2010 birželio turėtų būti parengtas naujas projektas. 2011 gruodžio 31 egzistuojančio reglamento galiojimas baigėsi. Gegužės mėnesį komisija pateikė naują siūlymą. Tačiau šis siūlymas E, dar nėra įsigaliojęs, tai vyks vėliau. Matome, kad yra siūloma išplėsti dabar galiojantį reglamentą. Tiesiog aš kalbu daug, bet 2008 rezoliucijoje parlamentas norėjo, kad būtų atlikta poveikio analizės ir kad būtų apimtas laikotarpis nuo 2006 metų iki 2009 gruodžio 31 ir kad 2010 kovo vėliausiai parlamentas gautų šią analizę. Mes šią medžiagą gavom šiemet. Tad dabartinėse teisės aktuose lieka nepakeistų dalykų, kurie buvo šiame reguliuojančiame teisės akte numatyti ir daugiau. poveikio vertinimas turėtų būti atliekamas ir toliau siekiant parengti naują dokumentą. Rengdama pasiūlymą komisija pradėjo 2007 metų kovą pradėjo naujas konsultacijas. Taigi, laikantis komisijos siūlymo, bendrųjų tarifų lengvatų sistemos ir bendrųjų tarifų lengvatų sistemos plus taikymo laikotarpis yra nepakankamai ilgas. Parlamentas ir taryba turi pasiekti sutarimo dėl to, o laiko yra nedaug. Iki 2011 metų pabaigos tai turi būti padaryta, o siūlymas kol kas buvo pateiktas toks išlaikyti viską, kaip buvo iki šiol ir paskui žiūrėti, ką daryti toliau. Na, Tai reiškia, kad šis, šio reglamento kolegos turėtų būti pratestas vienam ar dviejiems, vieniems metams ar dviejiems. Susidūrėme su iššūkiu. Įsigaliojo Lisabono sutartis ir Europos parlamento galio šioje srityje buvo sustiprintos. Parlamentas anksčiau neturėjo spręsti dėl tinkamumo kriterijų, dėl to, kokios šalis gali pasinaudoti uh, tai ta bendrųjų tarifų lengvatų sistema, bendrųjų tarifų lengvatų plus sistema ir panašiai. Jeigu 11 metų gruodį baigėsi dabartinis reglamentas, po Lisabonų statės įsigaliojimo jau praėjo dviejai metai ir buvo pasiūlyta pratesti tą situaciją, kad jį tęstusi dar dviejus metus. 2013 gruodį e, dar ta situacija būtų tokia nepakeista. Aš nemanau. Ar Europos parlamentui tokia padėtis atrodo tink, kad Europos parlamentui tokia padėtis atrodo tinkama. Mes teikiame pakeitimus, kurie kurių esmė buvo tokia. Mes sakėme, kad Europos parlamentas įsigaliojus Lisabono sutarčiai įgavo naujų galių. Ir kad iki, mes taip sakėme, kad mes dar kartą pabrėžime, kad dabartinis reglamentas baigė galioti 2011 gruodžio 31. Aš manau, kad turime. Norėčiau pasakyti, kad spaudimas auga situacija tokia, kokia yra, piliečiai jaučia susirūpinimą tose šalise, kurias mes minėjome. Tarybos atstovai siūlė, kad e, bendrųjų tarifų lengvatų sistema plus turėtų turėti galimybę pasinaudoti ir Pakistanas būtų galima numatyti galbūt išimtis tam tikras ir galbūt pa, numatyti šiai šaliai paramą ekonomikos gaivinimui. Tuo pat metu ši bendrųjų lengvatų tarifų sistema susilaukė kritikos. Ja kritikavo nevyriausybinių organizacijų atstovai ir patys, pačios šalis, kuriuom ši sistema taikoma. Nes geriausiomis schemomis negali pasinaudoti labiau išsivyščiusios šalis. Galbūt būtų galima numatyti kitus kriterijus, kurie nebūtų tiesiogiai susijęs su išsivystimu. Šalis, kur šalis, turi, kurios gali pasinaudoti šią sistemą, turėtų būti laikomos, taip vadinamomis, pažeidžiamomis šalimis. Šiuo atveju Pakistanas atitiktų šį kriterijų. ES galėtų pasilikti galimybę Pakistanui suteikti geresnę prieigą prie rinkos. Būtų galima šiek tiek gal pakoreguoti bendrų tarifų lengvatų sistemos plus e, kriterijus tinkamumo kriterijus. Pavyzdžiui, būtų galima numatyti kaip vieną iš kriterijų importo kriterijų. Pakistano eksportas į ES siekia daugiau negu 1 procentą. Ir galbūt būtų galima šį slengsti pakelti. Pavyzdžiui, jeigu gautų geresnę prieigą prie rinkos, Pakistanas galėtų daugiau eksportuoti ir eksportas galėtų sudaryti, pavyzdžiui, pusantro procento. Taip pat reikia atsižvelgti ir pasikeitimą nuomonėmis, kuris įvyko tarp mūsų komiteto koordinatorių ir komisijos nario 2010 m. pavasarį. Noriu užbaigti, kad nebekalbėčiau per ilgai, sako kalbėtojas ir užduoti komisijai kai kuriuos klausimus. Ir ne tik komisijai siūlau šios klausimus užduoti savo patiems. Kada pasirodys poveikio vertinimo ataskaita? Suinteresuotų grupių atstovai išsakė savo nuomonę ir patikė rekomendacijas dėl tos lengvatų sistemos ateities. Ar komisija gali mums suteikti šią informaciją? Kitas klausimas. 2008-aisiais Europos parlamentas parengė pranešimą dėl pasiūlymo, kuriam paskui buvo pritarta ir jis tapo dabar galiojančių reglamentų. Ne į visus pakeitimus, kuriuos pateikė parlamentas, buvo atsižvelgta. Ar komisija gali paaiškinti, kodėl? Ir tol, trečia, visi žinome, kad lengvatų sistemos reforma vyksta dėl to, kad reformuojamos e, kilmės taisyklės, kilmės taisyklių sistema. Kad, ar komisija gali mus informuoti, kada tos taisyklės bus galutinai parengtos ir patvirtintos, nes mes kitaip parengsime reglamentą, nežinodami, kaip pasibaigs tų kilmės taisyklių sistemos reforma. Ir galiausiai siūlau mūsų komitetui kreiptis į teisės tarnybą ir paprašyti jos pateikti nuomonę apie lengvatų sistemos reglamento pokyčius, kurie yra būtini tam, kad būtų atsižvelgta į naujasias Europos parlamento galės, kurias įsigijo po Lisabonos sutarties įsigaliojimo. Ačiū. Ir tikiuosi, kad komisijos parodys deramą supratimą šio klausimo. Ačiū. Parlamento nariui. Eh, Ačiū parlamento nariui, taip pat noriu kolegų paprašyti nepamiršti laiko e, pasisakant, nes kitaip visi neturės galimybės pasisakyti. Pone Glatfeld. Ponas Glatfeld. Ačiū. Europos komisija ne, nepadarė visko laiku. Ir būtent todėl mums tenka kalbėti apie tų lengvatų sistemos taisyklių galiojimo pratesimą. Būtų įdomu sužinoti, kodėl komisija neparengė naujo pasiūlymo projekto laiku. Atsižvelgiant į tai, mes neturime kito pasirinkimo, o tik tai pritarti projektui. Kad ten bebūtų, aš norėčiau paraginti komisiją kiek mano greičiau patikti savo naujus pasiūlymus nes manau, kad šis reglamentas aptariamas dėl lengvatų sistemos yra gana prieštaringas ir Europos piliečiai turi teisę užduoti įvairius klausimus, jeigu jiems tokių kyla. Pavyzdžiui, kodėl reikia teikti paramą Saudo Arabijai ir Jungtinėms Arabų Emiratams, veikiausiai turtingiausiams pasaulio valstybėms. Kodėl jiems reikia teikti paramą, kai tuo tarpu kitos daug skurdesnės valstybės negali naudotis tokiomis e, galimybėmis prekyboje. Europos piliečiai taip pat turi teisę išsakyti savo nuomonę. Ir taip vadinamos BRIC valstybės Brazilija, Indija ir Kinija gauna įvairiausių nuolaidų ir jos pažeidinėja pastarąjį susitarimą. Kinija yra didžiausia valstybė, pasaulio eksportuotoja, ji manipuliuoja savo valiutos kursu ir kelia pasaulinę grėsmę. Tai žaloja, tai žalingai veikia eksporto galimybės. Kitas valstybės galima būtų paremti šios lengvatų sistemos dėka. Kitaip kalbant, norėčiau paraginti jūs E, labiau atsižvelgti į skurdesnių valstybių interesus, e, greičiau parengti peržiūrą ir pagalvoti apie tai, kaip mes, kaip dirbsime e, įsigaliojus reformuotai lengvatų sistemai. Ačiū. Kągi puiku, ačiū. David Martin. No. Thank you, Chair. The Socialist Group And... Pirmininkė, mūsų pranešėjas šiuo klausimu yra Vita Morėjo, jo nėra. Šiandien jis prašė manęs išsakyti jo pastebėjimus, pasistengsiu kalbėti trumpai. E, jis kaip ir kiti apgalėstauja dėl to, kad komisija neparengė aptariamo reglamento projekto laiku, nepatikėjo parlamentui ir tarybai, kai buvo numatyta. 2010 m. kovo mėnesio rezoliucijoje. Jis taip pat pabrėžia, kad Europos parlamento galios ir atsakomybės pagal Lisabono sutartį privalo būti visiškai e, užtikrintos, kad komisija tai privalo padaryti ir kad mums reikia kiek įmanoma greičiau to peržiūrėto reglamento, kad mes galėtume, kad komitetas galėtų dirbti toliau taip pat pabrėžia, kad naujoji sistema turi apimti besivystančias valstybės, nes joms labiausiai jos reikia. Atsižvelgiant į apribojimus mūsų teisėkuros darbų kalendoriuje ir e, kad vėlavimas ypač neigiamai atsiliepia besivystančios valstybėmis, jis su nenoru, su, jis nenoriai sutinka patenkinti tą mums pateiktą prašymą, e, nors jo pradinė pozicija buvo kitokia. Ir jis nori, kad reglamentas įsigaliotų kiek įmanoma greičiau. Tai tiek pono Morėje vardu. Aš pridursiu vieną dalyką dar dėl Pakistano. Manau, kad yra nepaprastai svarbu suteikti pagalbą Pakistanui, bet nemanau, kad tai reiktų daryti vienašališkai pakeitus sistemą, tą lengvatų sistemą. Reikia, kad pas, būtų užbaigta išsami jos peržiūra ir taip, kad būtų pasiūlytos mm, priemonės konkrečiai Pakistanui e, suteikti pagalbą per mm, preferencinės e, prie, priekybos nuostatas. Ačiū, kolega Felner. Ačiū, ponė pirmininkė. Viskas labai paprasta. Aš manau, kad turime paremti bendrų lengvatų sistemą. Turime kuo greičiau ją peržiūrėti. Kadangi Europos parlamentui reikia laiko, kad jis galėtų dalyvauti visame procese. 2012 sausio 1 iškyla rizika, kad mes neturėsime naujos bendrų tarifų lengvatų sistemos, o tai besivystančiom šalims yra labai svarbu. Manau, kad nereikia, kad būtų kovojama dėl įtako zonų tarp ES institucijų, nes tokios kovos kaina būtų pernelyg didelė ir ją tektų mokėti skurdžiausiams valstybėms. Na, kai girdžiu, ką sako pranešėjas, man šiek tiek neramu, aš manau, kad yra labai svarbu, kad institucijos priimtų sprendimą. Tačiau svarbu yra ir dar vienas dalykas. Turime kalbėti apie ribinės vertes e, bendrųjų lengvatų sistemos, sistemai plus. Tai yra tas klausimas, prie kurio ilgai diskutavome, ar vienas procentas yra teisinga ar ne, jau diskutavome taryboje, tos diskusijos vyko. Ir aš manau, kad yra pakankamai priežasčių tam, kad būtų galima numatyti pusantro procento nepriklausomai nuo diskusijų Pakistano klaus, e, klausimų. Dabar padėtis yra tokia, kad mes be matome tik Pakistaną. Pakistanas, aišku, patiria didžiulių sunkumų. Aišku, dabar siūlomas kitas skaičius - 1,2 procentų. Galbūt reikėtų tikrai priimti sprendimą dėl ribinių verčių pirmiausia. Jeigu kyla sunkumų paremti Pakistaną prekybos priemonių dėka, tai turime ieškoti, kaip tą daryti geriau. Nežinau, reikia laukti 2014 metų. Jeigu tą darysim, tiesiog praleisime progą palengvinti Pakistano žmonių gyvenimą. Manau, kad nereikia tuščiai laukti ir praleisti progą suteikti pagalbą Pakistanui. Turime pabrėžti, kad kuo greičiau privalo įsigalioti naujasis reglamentas. Dėkoju. Bene, grazie, onorevole Kaspari. Ja, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, ich möchte mich. Ponas Kaspari, dėkui. Brangus kolegos, pirmiausia, norėčiau padėkoti profesoriui Šolcui, nes jis labai e, teisingai pristatė šią temą. Manau, kad viskas buvo labai naudinga ir visi sutarėme vienu klausimu. Tai, kad komisija netliko savo darbo, iš tiesų kelia didžiulių problemų. Klausimą reikia kažkaip tai spręsti, buvo priimta rezoliucija beje. Ir jeigu turime E, veikti siekdami pagerinti vargingiausių e, šalių dalį, tai reikia dirbti kartu su komisija. Ir kiti kolegos labai aiškiai tą paminėjo. Jie kalbėjo apie reglamentą. Tačiau vieno dalyko, vieną dalyką sunku suprasti. Panas Gletfeldas kalbėjo apie e, Indiją, apie laisvos priekybos susitarimus. Suprantame, kad e, nebūtina veikti dėrybų keliu, nes jau yra tam tikrų sąlygų, kurios buvo tam, tom šalims suteiktos. Tom šalims, kurios gali naudotis bendra, bendrųjų tarifų lengvatų sistema. Taigi reikėtų su kai kuriais partneriais kalbėti galbūt aštresniu tonu. Tas klausimas nėra išspręstas reikėtų tiesiog kelti klausimą, kokia šiandienos situacija. Jau greitai spalis, 2010 metų spalis. Reikia, kad tas reglamentas įsigaliotų 15 mėnesių. Ar kalbame su Europos e, pramonės atstovais, kai kalbame su, su atstovais, tai jie, prim, e, prime, jie mini 9-12 mėnesių laikotarpį. Tai yra labai svarbu, labai svarbu žinoti e, besivystančių šalių darbuotojams, kokios bus laikomos tais, e, taikomos taisyklės. Nieko nėra blogesnio negu bendrųjų tarifų lengvatų sistemos panaikinimas tose e, šalyse, tų taisyklių e, nustojimas galioti. Komisija šiek tiek primigo ir netgi šioje situacijoje būtinai reikėtų pratesti reglamento galiojimo laiką. Nemanau, kad reikia keisti kažkokį tai vieną ar kitą dalyką, tiesiog reikia pratesti reglamento galiojimą, o tada jau e, kai bus pristatyta poveikio analizė, e, atitinkamai veikti. Tada reikės jau diskutuoti, e, pasižiūrėti, kaip visus, visas problemas spręsti. Būtent taip reikėtų veikti ir būtent taip veikiant būtų galima padaryti taip, kad reglamentas įsigaliotų 1 sausio 14 metais. Mūsų teisės aktų kokybei ir sistemos veikimui reikia laiko, taip kad manau, kad geriau šiek tiek palaukti ir sukurti tinkamą reglamentą, sakykime, 2012 metais. Tokiu būdu galėtumėm tą reglamentą uh, E, padaryti solidžiu, kad jisai įsigaliotų 14 metais, visos valstybės galės tinkamai tam pasiruošti. Aš e, manau, kad tai yra ir besivystančių valstybių, ir ES interesuose. Dėkoju ponui Kaspari. Aš visiškai pritarčiau jūsų pamastymams, panas Sardi. <clears throat> Taip, pirmininkė, iš tikrųjų stebėtina ir man, kad aš pritariu visiems savo trims kolegams iš APP. Davidai, mane šiek tiek suneramino tavo pozicija dėl Pakistano. Man ta pri privilegijų sistema yra priemonė skirta besivystančioms valstybėms, o Pakistanas išgyvena tikrai prastus laikus dabar. Ir manau, kad tai yra galimybė pasitelkti tą sistemą ir jam, jai padėti, nors tu tam nepritari, kaip ir Kristoferis minėjo, situacija ten yra ribinė. Mes turėtumėme kažkaip tai padėti. Martinas, kaip kai renksime visą tą peržiūrą, tikiuosi, kad Pakistanas taps tos sistemos dalimi. Mane neramina laikinieji susitarimai dvišalių pagrindų, matau, kad yra ir kitų priemonių Pakistanui padėti. Ilgal, ilgos trukmės laikotarpiu Pakistanas taps tos išplėstos sistemos dalimi. Pone Šulcai, jūs Pakistaną E, apie Pakistaną pirmiausia pradėjote kalbėti, bet aš sutinku su Kristoferiu kad ir Danieliu, kad turime nepamiršti, koks yra slengstis, juk e, tos privilegijų sistemos tikslas tam ir buvo sukurta, kad padėtume besivystančiams valstybėms ir kad jos galėtų pasinaudoti galimybėmis, kurias joms suteikėme. Ir dabar išsakysiu tikriausiai savo asmenišką nuomonę. Man tikrai gaila, kad mes nebetaikome tos lengvatų sistemos Šrilankai. Aš suprantu, kodėl, bet vis dėlto ta valstybė e, daugelį metų susidūrė su rimtomis problemomis. Pilietinis karas praktiškai nuniokojo ją. Ir piliet, aš, mano šalyje vyko pilietinis karas ir airijos Respublikonų armija, kaip žinote, daug ką ji nuveikė, bet mums pavyko sukurti valstybę. Aš tikiuosi, kad bus rastas sprendimas Šrilankos klausimų ir kad komisija peržiūrės savo padėtį. Situaciją. Ir man tikrai gaila, kad komisija nepateikė atsakymo. Ir aš noriu dar kartą pakartoti, tai galimybė ES realiai padėti besivystančioms valstybėms. Ačiū. Ačiū, kolegos. Ačiū, aš manau, kad kai tą problemą išspręsime, taip pat reikės pasižiūrėti, ką veikti su Šrilanka. Panas Arif. Aš manau, kad Deividas pasakė, kokia galėtų būti mūsų frakcijos pozicija bendrųjų tarifų lengvatų sistemos atžvilgių. Bet dėl uh, Pakistano, uh, e, BTL plus, aš manyčiau, kad uh, jis duodamas už tam tikrus valstybių įsipareigojimus. E, ir jeigu tos valstybės e, laikosi konvencijų, ne kažkokių tai nereikšmingų tartutinių konvencijų, o labai svarbių konvencijų, sakykime, žmogaus teisų konvencijos. Ir jeigu tai yra naudinga visiems, jeigu tai padeda vystimui, jeigu tai propaguoja ES vertybės, e, tai manyčiau, kad tą dramatišką Pakistano situaciją galima išspręsti einant tais keliais, kurie buvo jau minėti per PPO ir panašiai, bet sakyti, kad Pakistanui tiesiog duoti reikėtų bendrųjų tarifų lengvatų sistema plus ir viskas, e, lengvų rankos mostelėjimu, tai reikštų, e, kad e, mes pamirštame tai, ką iš tikrųjų turėtų reikšti bendrųjų tarifų lengvatų sistema. Mes turime būti atsargus. Aš manyčiau, kad e, komisija labai teisingai su Šrilanka pasielgė, nes e, Šrilankos vyriausybė turi pasakyti, kad e, atsižvelgiant į dabartinę situaciją, galima suteikti tam tikras garantijas komisijai. Kartais, nesakysiu, kad dažnai, bet kartais su komisija aš nesutariu. Ir dabar, e, pavyzdžiui, jeigu komisija padarytų tokį sprendimą, tai būtų tikrai garbė jai ir garbė Europos Sąjungai, sprendžiant e, prekybos dalykus. O kaip su Šrilanka, Saudo Arabija, kur žmonės užmėtomi akmenimis? Kaip su žmogaus teisų padėtimi ten? Prisipažinsiu. Aš, aš manau, kad man viskas rūpi, apskritai rūpi viskas, nes aš ne, negaliu pasakyti, pas, pasirinkau kažkokią tai e, apibrieštą teritoriją ir apie Saudo Arabiją sukalbėjęs ir vakar, sakykime, ir kitą savaitę apie žmogaus teisės kalbėsime ir kai kalbėsime apie tai, pamatysite, kad tai liečia apskritai visą pasaulį. Bene, possiamo, come dire. Kągi, galime padaryti išvadą, kad mūsų visų noras yra toks, kad tie nauji susitarimai būtų ES garantija ES, kad ES užsiims problemomis susijusiamis su, su, su priekyba ir ne vien tik tais tuo, Nu, užsiims ir priekybą, vystys tą priekybą su šalimis, kurioms reikalinga ekonominė veikla. Ko gero būtų įdomu išsiaiškinti, ar teisės tarnyba nenorėtų mums ko nors pasakyti, nes paprašėme teisės tarnybos pareikšti savo nuomonę. Yeah. You, um, Ačiū pirmininkė, mes suprantame kad tai yra siūlymas peržiūrėti reglamentą, kuris buvo patvirtintas prieš Lisabonas sutartį ir todėl parlamentas turi tam tikras galės. Tuo tarpu mes dar nesame peržiūrėję atskirų straipsnių, bet mes melai tai padarysime, jeigu jūs to prašote. Ačiū. Grazie, la parola adesso alla Commissione che io. Dėkoju. Žodis komisijai. E, e, Ponas Tomsonas atrodo. Aš norėčiau paprašyti, kad kalbėtumėte trumpai ir tiksliai. <clears throat> Ačiū pirmininkė. Pasistengsiu. Noriu padėkoti ponui Šulcui už išsamų ir labai, e, išsam, labai išsamų pristatymą. E, Aš e, tikriausiai būčiau pakartojęs jo žodžius. Šio pasiūlymo tikslas - užsitikrinti daugiau laiko, kad už būtų užtikrinta, jog būtų paisoma parlamento naujų galių pagal Lisabono sutartį. Noriu išsakyti du pastebėjimus po pono Šulco pasisakymo. Vienas dalykas E, pratesimas iki dviejų ar keturių metų. Tai nebus būtina, jeigu mums pavyks susitarti dėl e, pakeitimų anksčiau. Visą tai yra labai. Mes kruopšiai rašėme į pasiūlymą, jog kai taryba ir parlamentas priemė bendrą sprendimą dėl paskesnių susitarimų, tai jie taps e, viršesni vėliau. Ir mes pabandėme numatyti laiko tam kodėl vėluojame. Svarbu pasakyti štai ką. Mes esame įpareigoti surenkti viešas konsultacijas, parengti poveikio vertinimą ir sutikti, surinkti duomenis apie bendrąją prekybos lengvatų sistemą. Tie duomenis pasirodė tik tai Liepos mėnesį. Viešosios konsultacijos dar neįvyko ir tai atsako į pono Šulco klausimą. E, Jos prasidėjo birželio 6, poveikio vertinimą kaip tik dabar rengiame. Jis be abejo taip pat bus viešai prieinamas. Mums reikia žengti tam tikrus žingsnius, kol tai padarysime, bet mes tikimės, kad pasieksime, parengsime išsamų dokumentą. Ir, kaip minėjo vienas ar du nariai, bet kokie dabartinio pasiūlymo pakeitimai bus. Dabartiniai pakeitimai neatsižvelgtų į tą išsamę peržiūrą, tai, tai būtų tikrai gaila. Ir dabar mes kol kas sutelkėme dėmesį į pačius bazinius pakeitimus, sąrašus taip pat dabartinius naudos iš tos sistemos gavėjus, jų sąrašą ir norime dabar laikytis minimalių, susekti dėmesį į minimalius aspektus, kad surenktume išsamius, išsames diskusijas ir parengtume paskesnę sutartį. Buvo žodas klausimas apie kilmės taisyklės. E, tas klausimas jau baigiamas nagrinėti, bet tai yra kitas. Kitas rytis, kitas projektas, tai susijęs su bendruoju prekybos lengvatų sistemos pasiūlymu. E, bet kaip to užsima kolegiškos mums tarnybos, mes žinome, kad jos jau baigė darbą ir žin, jeigu viskas vyks sėkmingai, kitų metų pradžioje tas, tas dosie turėtų pasirodyti. Dėl Pakistano aš išsamei neatsakinėsiu, bet pasakysiu štai ką. Man atrodo, kad galų gale buvo nuspręsta, jog bet koks bandymas kažkaip žaisti su dabartiniu reglamentu šiuo klausimu būtų tikrai uh, nenaudingas, nes tai atvertų galimybę svarstyti ir kitus klausimus, o šį rytą jau girdėjome apie pakankamai aukštų pajamų valstybės, taip pat BRIC e, valstybės, e, taip pat kokios šalis turi gali, teisę pretenduoti į tą sistemą. Taigi, jeigu imsimės vieno sistemos elemento, tai tai atvers kelią ir kitiems dalykams. Uh, Niekas neneigia, kad Pakistano padėtis yra labai sunki. Žinau, kad taryba e, komisijai pavedė keletą užduočių dėl Pakistano ir aš žinau, kad kolega, kuris kalbės kitais klausimais, turės daugiau informacijos apie tai ir jūs gausite daugiau informacijos šiuo klausimu. Jums leidus, ponė pirmininkė, tuo ir baigsiu. Grazie, io ridò la parola all'onorevole Šulc, eh, pregandolo. Dėkoju, dabar žodis ponui Šolcui ir dar kartą paprašysiu kalbėti labai trumpai, nes dėje, dėje laiko liko labai mažai. Eh, Sėkime eh, čia. Ačiū, ponė pirmininkė. Manau, kad egzistuoja tam tikras prieštaravimas šioje diskusijoje. Visi suprantame, kad turime rasti greitai sprendimą visam šiam klausimui. Tačiau aš norėjau iškelti tuos klausimus, kuriuos turim išspręsti. Būtent dėl to aš tikiuosi, kad jūs turėsite omenyje, kad dirbame prie pranešimo, kviečiu bendradarbiauti šešėlinius pranešėjus, kad sprendimai būtų rasti, kad tie sprendimai atsakytų visus iškeltus klausimus ir kad tai teiktų visapusę naudą visiems dalyviams šio proceso, įskaitant šalis besinaudojantis bendrųjų tarifų lengvatų sistema ir sistema plus. Dėkuoju. Pirmininkė kalba be mikrofono. Chiedo scusa, non avevo schiacciato bene. Allora, eh, grazie tutti per gli... Labai atsiprašau, neįsijungiau mikrofono. Visiems dėkui iš pasisakymus, diskusijos šio klausimu baigėsi, o dabar vyks posėdis už uždarų durų. Paprašyčiau visų, kurie nėra mūsų komiteto nariai, palikti salę. Primenu, kad uždarų durų posėdėje gali dalyvauti tik tais parlamentarai, komisijos nariai, sekretoriatas, politinių frakcijų e, atstovai, e, teisės tarnyba ir tam tikrų tarnybų atstovai. Būtent jie gali dalyvauti posėdėje. Visų kitų paprašysiu palikti salę. Palauksime vieną minutę.